Kolegos, norėčiau paprašyti jūsų visų užimti savo vietas, kad galėtume tęsti mm, savo posėdį pagal nustatytą darbo tvarkę, pagal kurią pirmasis koordinatorius tentai projektų yra ponas Valentė Doliviera, kuris kalbės apie jūrų greitkelius. Projektas 21. Taigi būtų malonu, jei galėtumėte susėsti į vietas. Šioje salėje vyksta tik vienas mūsų komiteto posėdis. Kitos diskusijos gali vykti už salės durų. Taigi, ponė Valentė de Oliviera, žodis jums, dešimčiai minučių, per kurias galėsite paaiškinti, ką nuveikėte vykdydami 21 projektą, o po to e, sveiksime progą parlamentarėms užduoti klausimus. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti jūs su uh, e, užimamu, užimtų postu ir uh, Linkiu Jums sėkmės ateities darbuose. Jums leidus kalbėsiu portugališkai. Per pastarosius dviejus metus esu susitikęs su 300 asmenų, kad galėčiau parengti šį susitikimą, šį, šią ataskaitą, apie kurią dabar ir kalbame. Šią ataskaitą yra jau antroji. Praėjusiais metais buvo pateikta pirmoji ataskaita. E, diskutuodamas su įvairiais žmonėmis, keliavau nuo Suomijos iki Graikijos. Ši ataskaita yra susijusi su mm, krovinių gabenimais per įvairius uostus, perkrovę. Ir jis suskirstas į tris dalis. Visų pirma, E, transportas e, ir laivai, tai reiškia problemas susijusias su saugumu, patikimumu. Taip pat e, VTS ir kitas kelionės sistemas. Taip pat laivų krovinį. Tai apžvelgiau pirmojoje ataskaitoje kurioje ir kalbėjau apie konteinerinius laivus, taip pat apie operacijų tobulinimą, ypač mažinant CO2 iš metalus bei kitas emisijas iš šių laivų variklių bei Europos projektų susijimą. Kalbant apie transporto klausimus, iškyla ir įgulų sudėties tema. Europoje yra trys šalis, kurios, kurioms nekyla jokių mokymo problemų, tačiau e, to šalis yra Graikija, Rumunija ir Norvegija, kuri, aišku, nėra ES narė. Kitoms valstybėms kyla mokymo problemų ir mano nuomonė. Iš... Ir mums visiems reikėtų pagalvoti, e, pavyzdžiui, Erasmus mokymo programos rėmose, kaip galima būtų išspręsti laivų įgulų mokymo problemą. Antra problema yra uostų efektyvumo problema administracinė prasme. Uh, Pirmoje ataskaitoje daug dėmesio skyriau vieno langelio principui. Ir iš tikrųjų administracijos srityje dar daug ką reikia tobulinti. Reikia apriepti ir įtraukti įvairiausio pobūdžio paslaugas. Ir nes tuo yra paremtas efektyvus uosto darbas. Antra pr problema yra fizinė problema, fizinio pobūdžio problema. Tam tikri uostai turi e, būti pagilinti. Taip pat e, at, reikia papildyti ir atnaujinti krantinių įrangą. Taigi, kad pagerintume uostų darbą, reikia spręsti ir šias problemas. Ypač norėčiau pabrėžti uostus, kurie yra įsikūrę miestuose ir kuriuos supa likęs miestas, ypač jei tai yra labai senas miestas, kur uostas riboja miesto plėtrą. Taigi, dar daug ką reikia e, nuveikti ir tobulinant įrangą. nuo uosto vartų. Kartais egzistuoja labai specifinės įplaukimo į uostą sąlygos. Jas taip pat reikia suvienodinti, kad jos apimtų visus uostus. tie uostų vartai yra labai svarbus, kad galėtume įvertinti vieno langelio indikatorių ar kitus indikatorius, apie kuriuos kalbėjau pirmoje ataskaitoje. tie e, rodikliai susijęs su uostų veiksmingumu. Trečiasis elementas yra susijęs su gretima prie uosto teritorijų. Aišku, vėlgi norėtume, kad vienodi standartai galiotų visur, tačiau aš pasisakau už tai, kad spręstume įvairiausius vėlavimo klausimus kai mums reikia, pavyzdžiui, geležinkelius rytyje užtikrinti efektyvų darbą tuoj pat. Reikėtų vengti tokios situacijos, kuri pasitaiko labai dažnai, sakykime, Lenkijoje, Rumunijoje, kai yra tam tikros greitkelių atkarpos, kurių labai reikia, kad uostas būtų efektyvus. Taigi tos sąsajos su aplinkos esančia teritorija turi būti paremtos iš sąjungos pusės, ypač kalbant apie logistinės e, platformas sausumoje. Prieš kelias savaitės lankiausi Bremenhaven. Toje vietovėje yra kelios jungtis su sausumos teritorijomis, kurios labai efektyviai veikia. Aš norėčiau, kad tokia praktika taptų įprasta. Man atrodo, kad logistinė grandinė turi pakeisti transporto grandinę. Prieš pereidamas prie konkrečių rekomendacijų, kurias įtraukiau į ataskaitą, norėčiau pabrėžti, jog būtų naudinga, jeigu politikos būtų koordinuojamos. Įvairios, įvairių sričių politikos turėtų būti koordinuojamos. Galėčiau pateikti šimtus pavyzdžių. Pavyzdžiui, sąsaja tarp transporto ir regioninės politikos, transporto ir mokslinių tyrimų politikos, transportas ir muitinės politika šių sričių koordinavimas yra labai sunki užduotis, tačiau galbūt poromis tai reikėtų daryti, jeigu jau neįmanoma e, susijęti tris ar keturias e, skirtingas politikas tuo pat metu. Taigi esu pateikęs e, visą eilę rekomendacijų, per jas, jas ir dabar greitai peržvelgsiu. 12 yra punktų čia integruota uostų prigimtis, jungčių su aplinkos esančia teritorija gerinimas, taip pat atsekamumas laivų, man atrodo, labai svarbi yra tema. Ir taip pat reikia atlikti daug tyrimų, nes be jų negalėsime tinkamai veikti, taigi noriu pabrėžti ir poreikį atlikti tas studijas nes mes visą laiką abejojame įvairių studijų tyrimų patikimumu, jeigu mes norime palyginti, sakykime, uostus. Turime atlikti tinkamus tyrimus ir jais remtis, o atlikę palyginimus galėtume pagerinti sąsajas tarp uostų ir kitas uostai susijusią veiklą, taip pat įgulos apmokymus administracinėje srityje vieno langelio principą, taip pat mokslinius tyrimus ir taikomąją plėtrą bei vairiausius finansavimo būdus. Kas, tai, kas sužinojau ir kas mano nuomonė yra labai geras dalykas, yra tai, kad egzistuoja įvairios skirtingos šių veiklų finansavimo formos, sakykime, sanglaudos fondai, regioninės plėtros fondas, Marko Polo, Europos investicinis bankas ir kita. Tačiau mūsų partneriai nežino, į kurį fondą ar kurią instituciją kreiptis, prašant šio finansavimo. Taigi siūlyčiau, kad komisija sudarytų, sukurtų tam tikrą patariamąją sistemą, kad žmonės galėtų prieiti prie šios informacijos. TNT gairių su patobulinimas e, biurokratijos, ypač Briuselyje, supaprastinimas ir galbūt kai ko naujo įvedimas. Ir, ir galbūt taip pat norėčiau pa minėti tam tikrą naują dalyką, tai yra naujos sąsajos su kaimininėmis šalimis ir su eismo valdymo sistemomis, su kuriomis Europa turi sąsajas ir jungtis. Kągi čia turiu omenyje? Kalbu apie sąsajas su tolimaisiais rytais, kai kurios iš jų eina per Sueco, kitos per Panamos kanalą. mūsų ateities klėstėjimui svarbu, kad mes kreiptume deramą dėmesį į šias zonas. Taigi galiausiai norėčiau pabrėžti strateginę jūrų transporto svarbą. Kaip minėjau, aš daug šalių apkeliavau, aplankiau daug uostų, Skirtingose teritorijose egzistuoja skirtingos problemos. Pavyzdžiui, Adrijos regione yra daug potencialo, kurio neišnaudojame. Iberijos pusėsalyje kyla sunkumų, juodojoje jūroje. Taip pat galima rasti įvairių įdomių sprendimų siekiant sukurti jungti su kitomis pasaulio šalimis. Ir visą tai reikia panagrinėti. Be abejo, didžiosios jungtis tarp rytų ir vakarų per viduržėmio jūrą yra be galo svarbios Europai. Tolimieji rytai taip pat be vėjonės susilaukia mūsų dėmesio. Šis regionas labai dinamiškas šiuo metu, tačiau tokios šalis kaip Brazilija, Afrika, taip pat nusipelno mūsų dėmesio. Taigi, pirmininkė, labai trumpa būtų tokia santrauka to, ką esu paminėjęs savo ataskaitoje. Ačiū labai, ponė Valentė de Oliviera. Turime e, klausimų jau visą eilę, norinčių jų paklausti. Pirmasis yra ponas Italė iš EPP. Tikiuosi, teisingai ištariau, taip? Ačiū pirmininkė. Ačiū ir pranešėjui, su kuriuo visiškai sutinku. Labai puikiai įžangą į šią temą padarėte. Manau, kad šis jūros greitkelių projektas yra be galo svarbus visai Europai, tačiau ypatingai šiaurės šalims, o dar konkrečiau Suomijai, atsižvelgiant į mūsų situaciją rytiniuose Baltijos krantuose. Pažanga vyksta, bet šiek tiek per lietai. Yra kilę tam tikrų problemų. Manau, kad mums dėrėtų pagalvoti, kaip galima būtų pagreitinti procesą, kaip būtų galima pagreitinti tiek praktinius rezultatus, tiek finansavimą. Jūs kalbėjote apie klasifikavimo pertvarkymą. Mes Suomijoje jau kurį laiką dirbame su šiuo klausimu ir galbūt galėtumėte pasiremti mūsų patirtimi. Taip pat kyla klausimų dėl saugumo jūro, jūroje, ypač Baltijos jūros regione. Aišku, kad iki šiol viskas buvo gerai, tačiau toje jūroje plaukioja daug Rusijos E, laivų, kurie laikosi visiškai kitokių taisyklių. Ir egzistuoja tam tikras poreikis bendradarbiauti su Rusija. Iš aplinkosaugos pusės Tarptautinė jūro organizacija yra išanalizavusi visą eilę nusižengimų taršos atveju Baltijos jūros regione, o tai, manau, puikiai parodo, kokį poveikį tai galėtų turėti klimato kaitai ir apskritai aplinkai. Tačiau viena konkreti, egzistuoja viena konkreti grėsmė, nes pas mus plaukėja skirtingų tipų laivai. Jeigu pažvelgtumėte vien tik į Suomiją, mūsų pramoniai, tai kainuoja milijardus eurų, kad ji galėtų pasikeisti ir pritaikyti naujas technologijas. Tai yra didžiulis iššūkis. Ir jeigu Rusija nesijims tų pokyčių, jeigu ji ir toliau naudos senesnius laivus, tuomet prarasime labai didelę dalį savo konkurencingumo. Europa turi spręsti savo problemas, bet Rusija privalo spręsti savas ir todėl tikiuosi, kad mes galėsime pakeisti situaciją nedelsiant. Ačiū. Dabar Dakstas iš Alde frakcijos. Ačiū. Aš visą laiką maniau, kad ši transeuropinių tinklų dalis yra kiek paslaptinga, nes jeigu kalbėtume apie kanalą, apie greitkelį ar geležinkelio liniją, aiškiai iš karto suprastume, kas vyksta ir kas kur keliauja, tačiau kalbant apie jūrą situacija kitokia. Manau labai įdomu, kad savo ataskaitoje jūs ir dabar cituoja. Dus, ik denk dat dat om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 uostus ir apie uostų geros infrastruktūros svarbą. Taip pat yra ir kitokių veiklų, kai vykdoma perkrova iš laivų į sausumos transportą. Aš pritariu Jums šio klausimu. Tačiau norėčiau paklausti ko kito. Aš prieš kurį laiką taip pat domėjausi panašiais projektais ir labai dažnai buvo klausiama štai ko, ar mes spręsime tik infrastruktūros projektus. Galbūt turėtume kai kurioms linijoms teikti iš pradžių pagalbą kol jos įsibėgės. Tačiau, aišku, dėl to kiltų tam tikrų problemų, kaip Prancūzijoje ir Ispanijoje, pavyzdžiui, kur žmonės susidaro įspūdį, kad vietos ar nacionalinės valdžios institucijos be tos paramos, kuri, kurios, kuris suteikiama jūrų greitkeliams, taip pat dar mokės ir nacionalinę paramą, o tuo met bus iškraipama konkurencija. Ir nebus įmanoma rasti tvaraus sprendimo. Taigi, kokia jūsų nuomonė dėl Italijoje norimos pradėti taikyti tvarkos, pagal kurią įmonė gautų tam tikrą išmoką, jeigu ji gabena laivais konteinerius į Italijos uostus, o ne keliais? Kaip galima būtų pasiekti, kad ta tvarka būtų tvaresnė, kad laivybos jungtis geriau funkcionuotų, nes manau, kad trūksta skaidrumo, viskas yra labai neaišku, kas iš tikrųjų turėtų būti tie jūrų greitkeliai. Ačiū. Dabar ponė Sara Čkianį. Grazie, prezidente. Volevo chiedere. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau užduoti koordinatoriui klausimą. Kas vyksta su 21 koridorium, Adrijos koridorium, kokia ten padėtis ir kas yra planuojama Europos Balkanų šalims. Taip pat norėčiau uh, sužinoti štai, kad šiuo metu vyksta projektas, kuriuo siekiama pagerinti laivybą vidaus vandenimis Italijoje kaupia. Įdomu būtų sužinoti, ką jūs ketinate nuveikti šioje srityje. Ponas Širaipipiai. Ačiū pirmininkė. Na, e, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, mums didelė e, garbė girdėti jūs kalbant portugališkai, to didžiuojamės. Aišku, kai jūs pateikėte dar ir savo e, profesinės e, žinias, aš esu pranešėję šiais klausimais ir labai svarbu, kad būtų sukurti jūrų e, ryšiai, sąsajos tokiuose šalise kaip Portugalija. Tai svarbu yra šaliai ir regionui. Dabar Svarbu būtų pažymėti, kad saveikumas yra svarbu, tačiau e, tai yra svarbu jūrų keliams ir dėl ekonominių priežasčių, kaip jūs sakėte, šios šalis turi potencialą plėtoti šioje srityje. Pagrindiniai uostai e, Portugalijos giliavandeniai uostai yra labai svarbu šiai programai, bet ne tik tai Portugalijos uostai, kokybės gerinimas, uh, efektyvumo gerinimas, paslaugų gerinimas, visa tai turi gyvybinės svarbos. Ir kad tai veiktų, man regės, mums reikėtų daugiau dėmesio skirti e, jūrų greitkeliams, reikia dialogo, nes e, kartais reikia suderinti priešingus interesus ir būtų geriau, jeigu daugiau verslo asociacijų E, įsitrauktų į tai, kad padėtų tiesiogiai ir netiesiogiai. Pereinant prie kelių transporto rūšių naudojimo. Aš tai ką norėčiau pasakyti arba paklausti jūsų, kas galėtų būti katalizatorius, kuris užtikrintų, kad vyktų bendradarbiavimas tarp Bruselio nacionalinių ir regioninių e, valdžios institucijų, tarp operatorių. Uh, kad e, šis projektas iš tiesų įgytų pagreitį. Ačiū, ponė Jensen. Ačiū pirmininkė. Ačiū koordinatoriui už ataskaitą, jo išdėstas mintis, man patiko ypač vienas dalykas. Tai tai, kad jūs atkreipėte dėmesį į tai, kad būtina pabrėžti sąsąją su jūra, kai kalbame apie Baltiją. Laivybos bendrovės, uh, Marko Polo rėmuose buvo įmamasi veiksmų. Baltijos jūros regione prekiautojų yra pakankamai, bet nepakanka maršrutų, vietos nepakanka. Tai klausimas yra toks, kaip mes galime remti jūrų greitkelių kūrimą. Ar laivų savininkams reikia pagalbos, ar reikia remti infrastruktūrą man regės, kad pastarąją. Ir džiugu, kad jūs pabrėžėte tai, kad reikėtų plėtoti infrastruktūrą, kad būtų galima sukurti logistinės sąsajas. Netrukus bus parlamente deramas dėl naujos finansinės perspektyvos. Ir uh, E, iš tikrųjų galim tikėtis, kad bus keliami klausimai jūrų greitkeliu ir Marko Polo ir e, turbūt turite ir pageidavimų sąrašą, e, kaip šie klausimai galėtų būti įtraukti į finansinę perspektyvą. Ir komitete galbūt norėtumėt kelti kitų klausimų ir kitose biudžeto institucijose, kai bus patvirtinta nauja finansinė perspektyva, mums reikėtų galvoti, uh, apie kitą laikotarpį po 13 metų. Ponas Itala minėjo santykius su Rusija. Žinoma, Baltijoje tai labai svarbu yra, tačiau lygiai taip pat ir Juodai jūrai tai svarbu yra. Ponas Itala kalbėjo apie aplinkosauginius klausimus ir aš taip pat norėčiau pabrėžti, tai mes kalbame apie plėtrą, transportą, importą į Rusiją kalbame apie jūrų transportą į Rusiją. Žinoma, tai reikėtų labai atidžiai stebėti. Turime labiau atlaisvinti maršrutus, kad viskas veiktų sklandžiau. Ar turite planų kurti e, sąsąją su Rusija gyveninam jūrų pridėlių projektą? Jau yra projektų. E, žinau, kad Sankt Peterburgą domina tok, tokia e, sąsoja. Būtų įdomu sužinoti apie tai plačiau, galbūt kažkas tai jau aptart. Ačiū. Paskutinis, paskutinė kalbėtoja, pane Masner. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Oliveirai už ataskaitą, kalbėsiu trumpai. Norėčiau grįžti prie dviejų klausimų. Kaip ir kolega iš Suomijos, norėčiau iškelti klausimą dėl sieros kiekio mazute naudojimų 0,1 procento. Manau, kad jeigu būtų nustatytas toks skaičius, tai būt, gali būti, kad bus grįžta prie transportavimo keliais ir geležinkeliais, o aplinkai tai bus blogiau nuo to. Uh, Todėl turime siekti mažinti sieros kiekį degaluose, turime uh, užtikrinti, kad ir toliau būtų naudojamas šią transporto rūšimą. Aš esu iš Saksonijos, Brefenham buvo paminėtas ir žinote, kad ten statomas didžiulis uostas ir ten yra problemų su sąsojumi, su sausumos dalimi. Ta sąsojų infrastruktūra netinkamai kuriama ir uh, E, ką galėtume nuveikti Europoje, jeigu lėšos yra suteikiamos. Galbūt jas būtų galima panaudoti taip, e, kad būtų galima sukurti infrastruktūros sąsąją su e, sausumos dalimi. Žinau, kad subsidarumo klausimas čia iškiltų, bet galbūt būtų galima taip panaudoti ES lėšas, siekiant užtikrinti, kad viskas tinkamai veiktų šiame koridorėje. Ačiū poniai Meisner. Ir jeigu pats dar galėčiau pridėti, sako pirmininkas, porą klausimų. Norėčiau grįžti prie klausimo, kurį kėlė ponas Itala ir ponia Meisner. Esu priemęs delegaciją laivybos linijų iš Europos šiaurės. Jas neramino TJO e, reglamentas 2000. 15. Juos e, neramino taip pat tas sieros kiekis 0,1 procento. Tai turbūt tai yra klausimas, kurį jums e, vertėtų panagrinėti, jeigu to dar nepadarė, bet žinoma, kad komisija turės tai nagrinėti. Ypač e, turint galvoje, kad kiek aš žinau, viduržėmio jū, jūros regionui ta taisyklė netaikoma ir tai atrodo labai keista, švelniai tariant. Tai tokie klausimai ponas Valentė, galbūt galėtume dabar juos atsakyti. Ačiū už visus užduotus klausimus. Pradėkime nuo Suomijos. Lankiausi ten. Lankiausi naujajam Helsinkio uoste, Haminoje ir Kotkoje tad esu gerai susipažinęs su, su tais sunkumais, kurios patiria tos vietovės. Bėda yra ta, kad ten mazutas e, gaunamas iš Rusijos, jis yra blogesnės kokybės, didelis sieros kiekis. O šitas regionas yra ypač jautrus ir iš tiesų labai reikėtų atsargiai čia elgtis. Visiškai e, sutinku, kad reikėtų spręsti klausimą, kaip bendradarbiauti su Rusija ar kaip kalbėti su Rusija, kadangi ten yra. Rusijoje yra didelė vartojimo koncentracija tarp, iš esmės tai yra regionas e, tarp Sankt Peterburgo ir Maskvos apie 70-80 milijonų gyventojų turinčių per, perkamąją galę. Ir į ten turėtumėm orientuotis. O ištekliai iš esmės iš Baltijos yra. arba, tarkim, ledlaužių įsigijimas yra, yra problema. Yra ir jūsų minėtos problemos. Ir man yra akivaizdu, kad e, tokia uždaroje jūroje kaip Baltija reikia kompleksinio sprendimo. vartai, aišku, yra e, Göteborge ir Oruse. Ir būtų gerai, jeigu būtų iš, išvengta, e, kad laivai bereikalo neplaukėtų e, ten. Visiškai sutinku su to, kas buvo pasakyta ir atsakysiu kitiems. Turime gerinti laivų kokybę, ypač naujų. Gerbiamoji ponė, visiškai e, pritariu jūsų nerimui dėl sieros kiekio. Taip, reikia geresnių variklių, geresnių laivų. Į visą tai reikia atsižvelgti. Visiškai pritariu, kad reikia daugiau drausmės, kai eina kalba apie senus laivus. Nesu už tai, kad laivai e, plaukiotų su vėliavomis tų valstybių, su, su kuriuom patogu plaukioti yra. Visiškai nepritariu e, tokiai minčiai. Jeigu tai yra laivai iš tų e, šalių, kurios atsakingai netaiko kokybės standartų ir aš manyčiau, kad čia reikėtų stiprinti bendradarbiavimą. Atsakysiu ponui Starksui. Kalbant apie jūrų greitkelius, sudėtingai yra, yra tai, kad trys minėti komponentai nėra labai matomi vienu metu. Mes negalvojame vienu metu apie laivus, uostus ir sausumos teritoriją. Manau, kad reikia į tai žiūrėti bendrai, kad būtų galima viską susijęti. Žinoma, galime galvoti apie pa, paramą, galima spręsti šią problemą remiant tas tris skirtingas sritis. Visiškai sutinku su jumis. Turime vengti konkurencijos iškraipimo. Ta jau minėjau savo pirmoje ataskaitoje. Manau, kad tai taip svarbu, kad ir antrojoje ataskaitoje tai paliečiau. Manau, jog turime apie tai galvoti. Galėtumėm čia sujungti kelis mano išsakytus komentarus, kad reikėtų sieti politikos kryptis, tai ryšys tarp uostų, ryšys tarp uostų ir sausuminės dalies ir taip pat ryšys su regioninė politika. Jūs minėjote taip pat apie paramą kai kurioms e, linijoms. Tarkim, jeigu stebime transporto e, sektorių, ir vykdomi yra projektai, kuriuos galime baigti per tris e, metus. Reikia, reikia žiūrėti, dėl ko tos problemos yra, ar dėl, tarkim, įmonių nenoro, ar, ar tūksa param. Dėl ekologinio premijavimo arba lengvatų, tai yra, tai apmoka tik tai išorės kaštus transformavimo srity. Taip tariant, kad jeigu naudosis e, sausumos e, keliais, e, tokie kaštai bus. O jeigu bus pasirinkti jūrų keliai, tarkim, tokia dalimi kaina sumažės. Kaip būtų galima išspręsti šią problemą? Tarkim, už tai sumokama yra Italijos teritorijoje, bet nesumokama Ispanijos ir Prancūzijos teritorijoje. Už tai aš norėčiau, kad e, šitie dalykai būtų vertinami kompleksiškai ir papildytų vienas kitą. Pone Skandi. Kelis kartus esu buvęs Venecijoje ir Trieste. Ir norėčiau pasakyti, kad Venecijoje netgi vyko, galima sakyti, ceremonija, kai keli Adrijos uostai pasižadėjo bendradarbiauti. Norėčiau paminėti tai, kas buvo čia sakyta iš ryto. Kalbant apie skirtingas transporto rūšis, konkrečiai apie geležinkelius, kalbant apie sąsąją tarp Triesto ir Kotero, aš žinau, kad e, čia sunkumų kelia istoriniai dalykai. Tikiuosi vis dėlto, kad e, bus galimybė tai išspręsti, kad bus galima išsklaidyti nepasitikėjimą abiejų pusių viena kitai. Rabena, Venecija, Monfalcone, Triestas, Koteras, ir Rajeka. Tai yra uostai, kurie turi e, bendradarbiauti. Rajeka Kroatijoje jau, jau dabar yra e, įsijungęs šitas uostas. kanalas tarp Venecijos uosto ir Kremonos. Gerai žinoma, kad e, kanalų, kanalas yra labai patogus nes e, galima įplaukti į Venecijos uostą ir, aišku, galima gerinti. Vietos valdžia puikiai žino, kaip tai svarbu. Tai yra beveik 200 km ilgio vanden, vidaus vandens kelias ir mes turėtumėm tai remti, kad būtų galima gerinti padėtį ir prieigą. Ir uh, ypač, kad e, duotumėm visiems suprasti, koks e, svarbus šis uostas Šiaurės Adrijoje. E, Sienas yra Portugalijos uostas, Portugalijos pietuose. Ir tai yra tikrai ypatingas uostas. Mes pradėjome dirbti 70 metrų gylyje, dabar turime 35, pagilinome 35 metrais ir dar yra kur gilinti. Dauguma uostų paprastai nori būti kartu ir jūrų uostai, ir vidinių vandenų uostai. Šitas uostas, apie kurį kalbu, yra vienas iš tų uostų, kuris yra jūrų uostas, bet norėtų tapti ir e, vidaus uostų, bet kol kas nereikia, nėra greitai jo traukinio į Madridą. Kai šita linija bus paruošta ir paleista, tuomet šita padėtis pasikeis. Klausite, kaip galima būtų koks galėtų būti katalizatorius bendradarbiavimo tarp Briuselio regioninės ir nacionalinių valdžių institucijų, kaip pagreitinti šitą bendradarbiavimą ir šitą darbą. Mano nuomonė, tai turėtų būti geri pasiūlymai, geri projektai ir geri tyrimai. Jeigu pasiūlymai yra geri, bus ir pastangos įvykdyti šitos pasiūlymus per protingą laiko tarpą. Pone Johnson, tikriausiai pritarsite, kad yra labai sunku labai svarbu stiprinti infrastruktūrą. Viskas daroma labai lietai, kaip matome. Šiandien iš ryto kalbėjome apie keletą geležinkelio projektų ir matome, kad juos įvykdyti reikia dešimt ar dar daugiau metų. Ar netgi daugiau negu dešimties metų. labai daug dalyvių šitose projektuose, labai daug suinteresuotų šalių, e, kuriant tokias linijas, tokius jūrų greitkelius. Ir manau, kad jeigu uostai, jūrų uostai ir vidiniai uostai, taip pat ir logistika, politikos platformos turės gerų projektų ir, ir aišku jų vykdymų, vykdymo planą. Mes aiškiau matysime tikslus, įvertinsime savo poreikius. Tačiau, kaip ir anksčiau sakiau, jeigu mes čia, Briuselyje, atsižvelgsime į visų poreikius ir paremsime geras iniciatyvas. Manau, kad e, daug greičiau šie projektai bus įgyvendinti. Manau, apie Rusiją jau atsakiau. Didžioji, tai yra didelė problema ir Tai būtent gabenimas, krovinių gabenimas iš šiaurės į pietus ir juodosios jūros klausimas, Bulgarijos uostai, Konstancos uostai. Dar vienas labai vertingas, bet siauras praėjimas e, perėja, tai žodžiu, visas perės ir visus takus reikia apie visus reikia svarstyti. Pone Maisner, buvau aš, lankiausi Brėme Havene ir man buvo aišku, kad naujasis uostas, apie kurį jūs kalbėjote, kuris yra vakaruose, jis turi būti tobulinimas ir, ir tai yra puikiai puikus bendradarbiavimo su kitais uostais pavyzdys. Vienas iš didžiausių Italijos uostų, Džiojo Tauno uostas, puikiai bendradarbiauja su kitais uotais, uostais. Jie 30 metų yra pasirašę sutartį su kitų uostų ir bendradarbiauja. Manau, kad tai galėtų būti tas atsakymas, apie kurį reiktų pasvarstyti bendradarbiavimas tarp labai veiksmingai dirbančių uostų ir labai geroje vietoje esančių uostų. Tai tikrai yra e, svarbus klausimas, apie kurį reikėtų pagalvoti. E, Aš dar nebuvau susitikęs su TJO, bet žadu susitikti Londone. E, tad negaliu dabar atsakyti į jūsų klausimą, bet esu numatęs apsilankyti ir su jais padiskutuoti. Pirmininkas, ačiū ponė Valentydė Oliveira už pristatymą ir už atsakymus į klausimus. Ir dabar tikimės ateityje išgirsti, kas toliau nuveikta šitame projekte. So, colleagues, next we... Kągi kolegos, dabar pakeisime kortelę su vardu ir pakviesiu Karla Peis ateiti į prezidiumą, atsėsti šalia manęs. Mes jau senai sėdėjome šalia. Smagu Jūs matyti. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra 18.30 projektai. Tai yra upių projektai Dunojaus ir Šel. Welcome. Atsiprašau, seno šelt vidaus vandenų kelias. Žinoma, turiu vienodai džiaugsmingai sutikti visus koordinatorius, bet tikriausiai suprasite, kad Karla man ypatingai malonu matyti. Taigi, Karla, žodis jums. Kalbėkite į tą mikrofoną. Pranešėja, ačiū, Brainai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti. Visą laiką labai pasitikėdavau savo kolegomis. <laughs> Labai e, šiandien irgi man džiugu čia būti. Niderlanduose kilo tiesiog konfliktas tarp Olandų ir Flamandų, bet manau, kad iki penktadienio jisai bus išspręstas ir ir galėsiu būti pati savo koordinatorė. Gerbiami kolegos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau pateikti jums e, išvadas antrųjų mano koordinavimo metų darbo. O paskui pristatysiu tai, ką aš padariau ir jūs galėsite spręsti, ar dirbau tai, ką turėjau dirb, dirbti. Pirmiausiai, vidaus vandenų keliai yra labai naudingi regionų e, plėtrai. Ir e, plėtojant šiuos kelius, mes taip pat plėtojame ir E, upių pakrantės. Mes kalbėdami apie tokius projektus kalbame ne tik tai apie upes, bet taip pat ir apie e, baseino, e, baseino strategiją, Dunovus baseino strategiją. Nes jeigu galų gale mes turėsime laivybai pritaikytą upę, bet neturėsime visos platformos, sąsajų su pramonės, kelių į pramonės taškus ir neturėsime kelių į uostus, tai tas mūsų darbas bus nuveiktas netinkamai. Taigi Dunojaus baseinas mums yra svarbiausias, jam yra kreipiamas didžiausias dėmesys ne tik upiai, bet visam Dunojaus baseinui jeigu mes žiūrėsime į visą baseiną, tuomet šitas projektas mums atneš įvairiausios naudos socialinės, ekonominės, aplinkos sauginės, transporto srityje. Taigi mums reikia komodalumo, bendro požiūrio ir idėja daug pastangų ir daug lėšų į tą darbą. Taip pat turėtumėm pasižiūrėti ir į rinką, ar turime į laivų, ar, ar tie laivai pakankamai geri, ar jie atitinka aplinkos saugos reikalavimus, ar tinkami degalai yra naudojami, e, ar galime kalbėti apie žalius, tam tikrą prasme, ekologiškus žalius laivus. Ar mes pramonę susijęme su ta laivybai pritaikyta upe. Mes dirbame su su bendru pareiškimu principu. Tai yra dokumentas, kurį pasirašė visų e, šalių, kurios dalyvautume projekte ministrai, o Dunojaus baseinui priklauso daugybė šalių. Jie visi sutarė dėl, ben, dėl šitų principų, bendrųjų principų. Ir mes dar šį beitą pridėjome. Matome, kad tame regione šalis taiko ES aplinkos saugos aktus ir mes norėtumėm, kad kuo anksčiau būtų suburta ekspertų grupė, kuri nuvyktų į šalį, kur yra pradėtas naujas projektas ir patartų vyriausybei, kaip galima e, kaip galima būtų vykdyti aplinkosauginius reikalavimus. Manau, kad tai yra labai svarbu, nes žaliosios grup, žaliųjų grupės uh, arba aplinkosaugos grupės yra mm, labai susidomėjusios viskuo, kas, kas vyksta. Ir jie yra teisūs, nes iš tiesų upė yra gyvas daiktas ir upė yra labai brangi visiems žmonėms, kurie gyvena šalia jos. Ir mes olandiškai turime netgi dainą, kur žinome, kad kiekvienos, kiekvienos žmogaus širdyje teka upė ir Iš tiesų, kiekvieno žmogaus širdyje, kiekvieno, kuris gyvena šalia Dunojų širdyje, iš tiesų liepsnoja meilė upiai. Iš tiesų visų šalia Dunojaus gyvenančių žmonių širdyje Dunojus yra lik ir, lik ir šventas, šventa upė. Taigi tas bendrasis pareiškimų principas mums daug, labai, labai padeda ir mes ateityje subursime ekspertus, kurie patars vyriausybei. Sakys, jeigu jūs e, nuveiksite tą, tą ir tą, tuomet jūs įgyvenysite aplinkosaugos reikalavimus. Mes turime veikti visas kliūtis, tačiau reikia atsižvelgti ir į pačią rinką. Reikia, kad pasikeistų e, transporto darbuotojų mąstymas, kad galima naudotis ne tik tai vilkikais, tarkim, bet taip pat ir laivais. Ir Najadės mums galėtų padėti šitoje srityje. Taip pat mums labai e, bus naudingas visas technologinė plėtra, e, tobulesnė technika, e, kuri to, to, to techninio tobulėjimo tikrai reikia ypač tose šalyse, kur ilgą laiką jau tai nebuvo kreipiamas tinkamas dėmesys. Taigi maždaug e, toks, toks yra bendras vaizdas šio projekto. E, O dabar kalbėsiu apie konkretesnius dalykus. Antrieji metai prabėgo labai greitai, labai daug kas keitėsi e, rytų Europos šalių vyriausybėse. Ir, žinoma, tai, jeigu pradedi, pradedi dirbti kaip koordinatorė, tai pirmiausiai, na, nu, pas, pas vyriausybę sakai, aš esu koordinatorė, ar galėčiau jums padėti kuo nors prisistatau, bet žinoma, jeigu nėra vyriausybė suformuota, tuomet yra tikrai sunku pradėti koordinatorės darbą. Ir taip atsitiko ne vienoje šalyje. Ir tai buvo tokia lik ir nedidelė problema. Ir vis reikia palaukti, kada vėl bus suburta vyriausybė, kad galėtum prisistatyti. Mes daug keliavome, lankėmės įvairiose šalise - Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Taip pat ir Belgijoje lankėmės Belgijos ūkiuose, Hagoje. Artimiausių metų mes taip pat keliausime ir į valstybės, kurios dar nėra ES narės, pavyzdžiui, Serbija ir kitos šalis. Laimė ne tik tai Dunojus ir Senas keld upių. E, upės yra susidomėjusios vidaus vandenimis, bet taip pat ir Čekijos Respublika, Italija e, turi planų savo upių baseinams, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Programa Najadės turėtumėm didžiuoti šią problemą, nes ji tikrai e, sprendžia laivininkystės praktinės problemas. Reikia labai rimtai žiūrėti į šią, problemą, į šią programą, nes jis tikrai prisideda prie saugumo ir tvaros laivininkystės ir ypač prie saugumo tų žmonių, kurie dirba laivuose. Dauguma upių teka per miestų centrus. Tai jeigu gabename pavojingus krovinius, tarkim, tai iš tikrųjų reikia e, labai mm, atsižvelgti į tai, pro kur teka upė, pro kur plaukia tie laivai. Taip pat, žinoma, ir finansavimas mums labai padeda. Vėliau kalbo, kalbėsiu apie makro regioninį požiūrį. Pradėsiu nuo Vokietijos projekto, eisiu nuo šiaurės į pietus. E, Vokietijos Vokietija, Straubingas, Vilzenhofas, Bavarijoje tai yra tikrai jautri vieta šio projekto. Ką mes iki šiol nuveikėme? Mes įgyveninome bendrą principą, bus atliekamas tyrimas e, Bavarijos vyriausybė atliks šį tyrimą ir jį stebės stebėtojų grupė, kur bus atstovaujamos visos interesuotos šalis, tarkim, transportuotojai, e, aplinkosaugininkai ir taip toliau. Jie 30 metų nesikalbėjo, o dabar jie suburti į vieną grupę, stebėtojų grupę ir dirba kartu. Koks mano tikslas? kad pabaigoje niekas negalėtų pasakyti, šitas tyrimas ne mano. Aš noriu, kad tas tyrimas būtų atliktas visų, kad kiekvienas galėtų pasakyti. Aš atidžiai stebėjau, aš kiekvieną dieną dalyvavau, mačiau, kas vyko ir tai iš tiesų yra nepriklausomas tyrimas. Galbūt man nepatinka rezultatai, bet tai yra mūsų tyrimas. Nežinoma, su rezultatais visą laiką kas nors, dėl jų kas nors visą laiką bus nepatenkintas. Tačiau mes norime, kad tai būtų tikrai nepriklausomas tyrimas ir kad galų gale tai būtų, kad būtų visos grupės prisidėjusios prie šito tyrimo ir galėtų pasakyti, kad tas tyrimas buvo atliktas teisingai. Tikiuosi, kad rezultatas bus tikrai teigiamas. E, Austrijos Dunojaus dalyje Manau, kad tai tikrai pavyzdinis projektas, nes tikrai labai sutarė ir aplinkosaugininkai, ir, ir, ir visos kitos šalis. E, puikiai suderinami aplinkosauginiai tikslai ir laivininkystės tikslai. Austrijoje nacionalinis parkas, kuriuo teka Dunojus, bus išsaugotas ir apsaugotas. Slovakija, Vengrija, jų Dunojaus baseinas labai jautri vieta. Tikriausiai žinote, kad e, Hagos teismas paskelbė sprendimą ir abi šalis tame sprendime perskaitė tai, kas jiems yra naudingiausia. Galbūt visada taip atsitinka su teismo sprendimais, e, bet e, kol kas politinė prasme šią problemą išspręsti yra gan sunku. Manau, kad aš neturėčiau kištis į politiką, nes tai yra labai sena politika. E, ir aš ieškau praktinių sprendimų. Galbūt galų gale pavyks susitarti. Bulgarija, Rumunija. Ta Dunojaus dalis. Tenai mes stengiamės, kad bulgarai ir rumunai imtų bendradarbiauti, kad jie kartu, kad jie kartu kartu dirbtų šiame projekte, nes pasienį, siena eina per upę ir negalime, ne, jie turi dirbti kartu, negali vienas pusę upės, kitas kitą pusę upės tvarkyti gilinimo daryti tik vienoje pusėje. Žodžiu, mes tengiamės, kad jie bendradarbiautų. Uh Viena iš problemų yra eršketas Rumunijoje. Tai niekas nenori e, greuti tos nat natūralios buveinės. Ir, žinoma, norime išsaugoti šią buveinę. Žinoma, tai yra labai svarbu. Ir mūsų visos pastangos nukreiptos tam, kad būtų išsaugota šitą buveinę. Europos teisės aktai yra labai sudėtingi šiuo klausimu ir ne visi, ne visos valstybės gali e, jos įgyveninti ir dažnai kyla labai didelių problemų. Mes tengiamės jas sumažinti, subūrę mm, ekspertų komandą, kurie gali įsigilinti ir pateikti tam tikrą e, išeitį ir, ir, ir sprendimą kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Manau, kad čia yra svarbiausi, svarbiausios vietos Dunojaus baseine. Ir žinoma, turime dar vieną svarbę problemą, tai būtent finansavimas. Vienintelis kelias išspręsti šią problemą yra yra rinkliavos ir dabar yra suburta e, tarp parlamentinė grupė ir yra svarstoma apie tai, kaip kokias e, rinkliavas numatyti, kad būtų užkamšytos tos finansavimo spragos. E, dabar Senas Kelta, mes vadiname šitą projektą Senas Kelta, nors, nors Skelta upės e, jinai nesiekia. Ternense, dėl Ternenso uh, Olandai ir Flamandai derasi tam, kad pastatytumėm, pastat, būtų pastatytas šliuzas ir tikėkime, kad Olandai ir Flamandai susitars ir šita problema bus išspręsta. Galiausiai čia turime dar Italiją ir Čekiją. Mes apsilankėme prie Elbės upės, e, šalia Vokietijos sienos, Čekijos Respublikoje. E, Dečin. Dečin, e, su dešinio uostu galima būtų, jo pagalba būtų galima sujungti, pasakyti sąsąją su dideliais Vokietijos uostais. Uh, čia turime problemų ne tarp skirtingų vyriausybių, bet būtent pačioje Čekijoje e, aplinkosaugininkų grupės ir e, transporto institucijos, organizacijos, e, jie nesutarė, bet žinoma, Čekijai labai naudinga būtų išspręsti šią problemą. Italija po upę. Ten vyko stulbinantis dalykai. E, Jie neprašė finansavimo, jie tiesiog prašė mūsų palaikymo. Mes žinome, e, žinoma, mielai pasiūlėme paramą, e, palaikymą, nes jie patys visus darbus nudirbo. Jie rekonstruoja po e, upės krantines, visą po upės infrastruktūrą ir iš tiesų jų darbai yra įspūdingai atlikti ir italai patys be jokio papildomo finansavimo visą tai padarė. E, mums buvom susitikę su Venecijos uosto direkcija, jie nusipirkę yra penkias baržas ir kurios naudojamos transportavimui. Ten tai yra, yra reguliari, e, reguliariai veikia šitos baržos ir jie visą tai nuveikia patys be papildomų lėšų. Tai maždaug tiek apie šį projektą, apie šios abu projektus ir prašau klausti. Ačiū labai už tą pristatymą. Turėjome tik kelis klausėjus, tačiau paminėjus Dunojų ir Elbę, tuoj pat pakėlė ponas Lichtenberg ranką. Tačiau esu tikras, kad Dunojaus baseinas yra ypatingai svarbus šiam komitetui, tai yra mėgstamiausia šio komiteto upė. Taigi esu tikras, kad ir ponė Tikala atsidurs mano sąraše ir užduos klausimus apie tai. Ta pati situacija ir su senu ir šeltu. Taigi, visų pirma, jums leidus norėčiau žodį suteikti ponui Grošui iš EPP. Mums laiko netrūksta, tačiau tai nereiškia, kad visi gali kalbėti, kiek, kiek tik tai nori. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Norėčiau šiltai pasveikinti buvusią kolegę, kuri dabar yra koordinatorė, ir padėkoti jai už jos darbą, kuris tikrai nėra lengvas. Mes čia turime ko koordinatorę, kuri žino, kaip veikia šis parlamentas, yra susipažinusi su įvairiomis problemomis. Jūs visada garsėjote kaip labai pragmatiška asmenybė. Ir aš todėl jums užduosiu pragmatišką klausimą. Ar verta tiek daug investuoti į šį projektą, ar Reinas yra vienintelis vidaus vandens kelias, į kurį verta investuoti, kalbant apie investicijų gražą. Kolega Krameris būtų uždavęs šį klausimą, jeigu aš jo nebūčiau uždavęs. Taigi, kaip sakau, mes čia visi esame pragmatiški, taigi tikiuosi, kad jūs pragmatiškai ir atsakysite. Antra be bejonės turi vykti koordinavimas, tačiau yra susitarimas tarp aplinkos ministrų. Bet dabar didžiausias konfliktas kyla dėl aplinkos problemų ir vidaus vandenų, vandenų kelių. Turime Natūra 2000 programą pagal kurią stengiamės išvengti tam tikrų galimų problemų, kurios gali kilti žmonėms gyvenantiems šalia tų vandens kelių. Ir čia nelabai vyksta koordinavimas. Šis koordinavimas turi vykti tarp regionų, provincijų ir kitų vietos subjektų. Jūs minėjote, kad su šia problema reikia kovoti prevenciniu būdu. Taip pat kyla finansavimo ar nepakankamo finansavimo klausimas. Taip pat norėčiau sugrįžti prie pirmojo klausimo. Jeigu turite projektų, kuriuose matote, kad kurie yra europinės dimensijos ir kuriuose viena šalis finansuoja daugiau nei kita, tai ar jūsų nuomonė solidarumas čia turi būti taikomas visoms šalims ar ne? Ar egzistuoja tam tikrų interesų Ačiū už šios drečius klausimus. Dabar socialistų vardu, ponė Tikau kuri turbūt ir atsakys į klausimą, kodėl ar tikrai Einas turėtų sulaukti investicijų. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu rumuniškai. Taip pat norėčiau padėkoti koordinatoriai už pristatymą. Kaip minėjo mūsų pirmininkas, šis komitetas įsisūnijo Dunojų kaip savo mėgstamiausią upę. Prieš dviejus metus mes bandėme Į transporto komiteto darbo tvarkę jau bandėme įvesti šį klausimą. Ir praėjusiu metu spalio pradžioje šis komitetas su, surengė delegaciją apsilankymą į Austriją, Vengriją ir Rumuniją. Ir bendra šio apsilankimo tema buvo Dunojus. Pagrindinė pasiekta išvada po šio apsilankimo buvo, kad Europos parlamente reikia sukurti Dunojaus palaikymo mm, gru, jungtinę grupę, kuri e, ir bus sukurta šios kadencijos pradžioje. Žinome, kad Europos komisija taip pat rengia strategiją dėl Dunojaus baseino, kurioje bus numatyti transporto aplinkos regionės plėtros klausimai, nes Dunojus yra turi socialinę, ekonominę ir kultūrinę Europos, e, vertę Europai. Atsakant į pono Groš klausimą, turiu paminėti, kad būtina investuoti, kad užtikrintume vandens kelią iš šiaurės į juodąją jūrą. Ir tik nuo mūsų priklauso, ar tai įvyks ar sutrumpinsime 4000 km atstumą nuo šiaurės iki juodosios jūros ar ne. Mes galime sukurti koridorius, kurie ženkliai prisidės prie krovinių ir keleivių transporto plėtros Europoje. Turiu kelis klausimus. Visų pirma, Kaip jūs planuojate dalyvauti ateityje įgyvendinant Dunojaus baseino strategiją? Taip pat žinome, kad dėje, kalbant apie uh, upių transportą, egzistuoja tam tikri segmentai, kuriuose pastebimi konfliktai tarp aplinkos saugos ir transporto interesų. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl Bistrojo kanalo Dunojaus deltoje, kuris taip pat yra labai svarbus šio koridoriaus elementas. Kalbant apie Najadės programą, dėja yra šalių tokių, kai, pavyzdžiui, naujos valstybės narės, kai kurios, kurios turi labai menka prieiga prie e, galimybių, kurias teikia Najadė programa. Galbūt galėtumėte daugiau apie tai papasakoti ir galbūt kartu galėtume parengti ateityje veiksmų, kurie leistų pagerinti šio instrumento panaudojimą. Noriu Jūs patikinti, kad mes esame Jūsų partneriai. Ir esame suinteresuoti, kad, da, kad Dunojuje būtų plėtojamas transportas. Ačiū. Ačiū, Silvija. Dabar žodį suteiksiu ponui Sterksui, tada atsakys ponia pranešėja į klausimus, o po to toliau esančius sąraše žmonės galės užduoti savo klausimus. Taigi, dirkai. Ačiū. Ačiū poniai Pajas už jos pristatymą. Manau, kad Jūs mums pranešėte gerų žinių apie savo projektus šiandieną, nes jie yra labai praktiški. Ir pagrindiniai prekių srautai iš tikrųjų vyksta bent jau dalimi šių maršrutų. Jūs kalbėjote apie vakarų šeldo gilinimą Norėčiau apie tai konkrečiau paklausti. Ar jūs galėtumėte, tai, ar būtų galima tai laikyti projekt, projekto susijusio su prieiga prie šio maršruto dalimi ar kito projekto dalimi? Aš susidomėjau rinkliavų sistema, nes tai būtų pirmas kartas, kai rinkliava būtų imama vidaus vandens kelyje. Įdomu būtų sužinoti, kaip tai vyktų praktiškai šiuo konkrečiu atveju. Nepamirškite, kad skeldė e, e, eina iki pat gento. Kanalas nuo gento iki ternozas yra trumpiausias kelias labai patogus kelias perkrovoms iš e, jūros laivų, jūrinių laivų į vidaus vandenų laivus. Taip pat e, Ternozija dabar atnaujinama visai eilė šliuzų. Taip pat užduosiu klausimą, kurią paklausė ponas Alkadavai. Jūs savo ataskaitoje kalbate apie šliuzą vidaus vandenų keliams. Tačiau pristatydama šią temą sakėte, kad tai yra didelis šliuzas. Pagrindinė mintis yra ta, kad gentas turėtų išlikti jūrų uostų. Taigi, jeigu mes jau kalbame apie šliuzus ternozėje, turime kalbėti ir apie jungti tarp jūrų laivybos ir vidaus vandenų laivybos ir gento pozicija čia yra labai stipri ir ją turime pasinaudoti. Dabar bendresnio pobūdžio klausimas. Klausydamasi tam tikrų pastabų, kurias išsakėte, susidariau įspūdį, kad aplinkosaugos klausimai ir transporto interesai dažnai susikerta. Komisija 2007 parengė komunikatą dėl uostų politikos, kuriame sakė, kad kad ten direktyvos turės būti suderintos su aplinkos direktyvomis. Aš tokio pasiūlymo dar neregėjau ir todėl labai sudėtinga tampa įgyvendinti daug projektų. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie tai? Ir galiausiai, krize vidaus vandenų kelius taip pat paveikia, ar tai jums kelia rūpešių, ar tai nėra jūsų kompetencija. Ačiū, Dirkai. Karla, ar atsakysite dabar į tuos tris klausimus, o po to antrasis klausimų turas bus. Ačiū. Taip, aišku, aš atsakysiu. Nežinau, dėl investicijų į Reiną, juk nenorite jos uždaryti, ši šalis jungia tiek daug, ši upė jungia tiek daug šalių, o Dunojus jungia dar daugiau šalių. Įvairios šalis ir regionai yra sujungti šios nuostabios upės. Taigi, aišku, kyla didelių problemų. Manau, kad vienintelis dalykas. kurį galiu pasakyti, svarbu, kad įvairūs procesai vyktų įvairiose šalise, tačiau dar svarbiau tai, kas vyksta tarp tų šalių, joms bendradarbiaujant. Pavyzdžiui, tarp Slovakijos ir Vengrijos Tai yra šių dviejų šalių tarpusavio problema. kurią turime spręsti dabar 21 amžiuje. Ja paveldėjome iš praėjusio amžiaus. Tai labai jautri ir istoriškai problema. Ir todėl turėtume labai atsargiai ją spręsti. Manau, kad tą problemą reikėtų spręsti pragmatiškai, o ne politiškai. Mm, aš nesu įgaliota veltis į didžiąją politiką, bet greičiau e, ieškoti realių sprendimų. Aš tiesiog bandau išvairuoti šioje situacijoje ir rasti sprendimus problemams, kurias visi nori išspręsti, tačiau jas be to slegia dar ir istorinė našta. Būtent taip aš ir noriu jas išspręsti. Dvi vyriausybės susiduria su sunkumais, tačiau mes norime juos pragmatiškai įveikti. Būtent taip ir toliau dirbsime. Ir esu tikra, kad visos šalys, kurios, kurias vienyje Dunojus, per kurias jis teka, eisi prieki kartu nes pavieniui problemų išspręsti nepavyks. Jei, pavyzdžiui, kalbėtume apie Serbiją, Austrija nieko negalėtų padaryti. Nes tada Austrija atsidurtų enklave tarp Serbijos ir Vokietijos. Taigi, turime apie, apie tai mąstyti kaip apie tarpusavie susijungusią grandinę. Kaip tos šalis ateityje bendradarbiaus, negaliu pasakyti. Galbūt tas bendradarbiavimas nebus vienodas, kai kurios šalis galbūt labiau politiškai tai žiūrės, kitoms labiau rūpės gal praktiški sprendimai. Ir aš manau, kad kalbant apie Slovakiją ir Vengriją, reikia ieškoti praktinių sprendimų. Nelabai supratau jūsų klausimą apie kitus e, sprendimus nei bendras finansavimas. Aš jums atskirų pavyzdžių neteiksiu, bet 80 procentų finansavimo atskiriems projektams, e, kur dalyvauja šešios šalis, tai 80 procentų finansavimo ateina iš vienos šalies. Ir aišku, šalis atsiduria tokia situacijoje, kai turi investuoti. Įsivaizduokite, šliuzams pasakyti kainuoja 80-90 milijonų. Tačiau pelnas, kuomet investicijos ateina iš vienos šalies, pelną turi dalintis visos. Tačiau pinigai nėra svarbiausia problema. Pinigų yra daug Europos programoje. Čia turime kalbėti ne apie pinigus. Pone Cikau, ar teisingai ištariau jūsų pavardę? Cikau. Tikrai būtų puikiai mintis suvienyti transportą ir turizmą. Ir daugeliu atveju tai priartintų transportą Dunojumi prie žmonių, jeigu būtų numatyta tokia komutavimo sistema, kad galėtumėte iš vienos sostinės vykti į kitą Dunojumi, nes jos nėra taip labai nutolusios. Mes iš Vienos į Bratislavą plaukėme laivu. Ta kelionė buvo nuostabi. Ir tokiu būdu iš e, kelių būtų patraukta labai daug eismo. Taip pat tai būtų naudinga kaimo turizmui. Taigi tokia mintis yra labai puikia aš ją nuolat pati skatinu, taigi tikiuosi, kad jie bus sėkmingai įgyvendinta. jungtinė grupė, man tai labai patiktų. Dabar nieko negaliu apie tai pasakyti parlamente, bet dalyvaudama tarybos posėdėje Švedijoje buvo toks ponas Byzlis, buvęs mūsų kolega, kuris mums pasakojo apie tą jungtinę grupę ir man tai sukėlė pavydą galvojau, kad ir Dunojaus atveju būtų neblogai tokią grupę suburti. Taigi, man labai patiktų, jeigu būtų tokia grupė sukurta. Manau, kad jūs tikrai atsakėte į pono Groš klausimą, nes kad būtų sujungta Šiaurės jūra su Juodaja jūra, na, asmeniškai aš Nemanau, kad daug laivų plauktų iš Rotterdamo į Konstanzą. Manau, kad jie plauktų aplinkui. Bet bus daug krovinių gabenama iš Rotterdamo į Vieną arba į Vokietiją, kur prasideda Dunojus, taip pat į Vengriją. Tas atstumas yra labai didelis ir jeigu galima būtų iš, iš kelių, iš automagistralių perkelti krovinių gabenimą, tai būtų labai, labai gerai. Aš atsimenu, kiek problemų man kaip ministrai kilo su Vuha ir Fafabote Bavarijoje. Su Bavarijos vyriausybė. Tame regione keliais važiuoja daug krovininių automobilių, o juos pašalinus iš kelių būtų ženklus poveikis. Jeigu tie kroviniai būtų pradėti gabenti aplinkai palankesnių būdų vidaus vandenų keliais, tai tikrai būtų svarbus pasiekimas. Reikia švarių Variklių reikia, kad ir gaisrinė komanda būtų aktyvi ir organizuota pakra, Dunojaus pakrantėse. Ir tas sąlygas užtikrinus, man atrodo, tai būtų puikus navigacinis maršrutas. Taip, aš norėčiau dalyvauti įgyvendinant būsimąją strategiją. Ir besilankydama Švedijoje kalbėjau apie Baltijos jūros regiono politiką. Baltijos regionas e, laikomas makro regionu ir jie svarstė galimybę tokį patį, tokią pačią koncepciją pritaikyti ir Dunojui, nes su juo ribojasi tikrai daug Europos valstybių narių. Jis tęsiasi beveik 2800 km, kuriuos galima būtų panaudoti kaip puikia krovinių gabenimo magistralę. Aš turbūt įskaudinčiau pono Kramerį, jeigu tą upę pavadinčiau transporto keliu, bet jis žino, kokia yra realybė. Mm, jeigu pradėtume Dunaus regioną laikyti makro regionu, tai būtų labai naudinga, nes toks požiūris yra holistinis, kuris apima ne tik transportą, bet ir turizmą ir kitus aspektus. kuriuos tik galima įsivaizduoti. Bistrojos kanalas, na apie jį neturėtumėte manęs klausti, nes tai yra labai politinio pobūdžio problema. Mes norime nesivelti į ją nes tai skausmingas klausimas tarp įvairių regiono vyriausybių ir aš tikrai nenoriu atsidurti to, tos problemos viduryje. Gal po to galėsite man pasakyti, kurios kitos problemos e, e, susiduria, kurios kitos šalis susiduria su prieiga prie najadžių programa problemomis. Pone, pone Sterks. Šelt. Klausimas. Čia vėlgi politinės klausimas. Ponas Stirks užsiminė apie dokumentą, kuris buvo pasirašytas 1839 metais. Prašau manęs neklausti tokių dalykų, nes aš tikrai nesu kompetitinga. Rinkliavos sistema, na, man yra tokia pat įdomi kaip ir jums, nes uh, Ši galimybė yra labai svarbi. Prancūzijai trūksta daugiau nei milijardo eurų. Ir šis klausimas statant šį naują kanalą kažkaip turi būti išspręstas. Prancūzai apgalvojo viską - intermodalius projektus, prieiga prie pramoninių zonų, turistinius aspektus, vandens būklę vandentvarka tame regione, jie viską apgalvojo. Tai yra nuostabus projektas. Teniozė, aišku, yra trumpiausias kelias, pasiek, kelias pasiekti šeltą. Jūs esate teisus, sakydamas, kad transportas ir aplinka yra du dalykai, kuriuos sunku suderinti. Mes darome, ką galime patardami vyriausybėms, ieškant lengvesnių būdų, kaip derinti tuos du dalykus ir per daug nepakenkti aplinkai. Visi teisės aktai, e, jie nebus pažeisti, tačiau, tačiau, tačiau reikia labai nuodugniai viską apgalvoti. Vidaus vandenų laivyba yra labai sudėtingas dalykas Niderlanduose yra pusė visos Europos Sąjungos, pusė viso Europos Sąjungos laivyno, kita pusė yra, Oland... yra Belgijoje. Ir jeigu elgsimės neapgalvotai, turėsime puikių upių Europoje, tačiau jo neturėsime laivų. Taigi turime pagalvoti apie šią situaciją. Ačiū pirmininkė. Ačiū, Karla. Dar turim keturis narius norinčius kalbėti ir bandysim pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo maždaug apie penktą valandą. Pone Lichtenberg, ponas Vandalin ir Kramer. Ačiū. Turiu porą kritinių pastebėjimų dėl pranešimų. Ypač tam galvoje tiek, kiek aš matau Dunojaus baseiną, tą problemą matau kitame kontekste, negu kad, tarkim, upės ilgis ar, ar plotis ar gylis. Ir mes pastebėjome, kad pro, problema yra ta, kad sąsajos tarp upės ir geležinkelio neveikia tos jungtas arba labai retai e, veikia jungtas. Matėm tuščius uostus. Taip turiu galvoje jungtas tarp geležinkelių ir upės. Tad tai yra esminė problema Dunojaus baseine. Vis dar nėra uh, analizės to, kokia transporto rušis ten būtų e, gera, jeigu pagalvotumėm, tarkim, apie ateitį, jeigu benzinas būtų atvežamas, tarkim, per juodą, juodąją jūrą ar panašiai. Aš, e, jeigu galvotumėm apie pajungus krovinius, kažin ar tai būtų pats geriausias kelias, tačiau aš manau, kad svarbiausia yra tai, kad po Jugoslavijos karų neliko ryšių, jungčių su upe. Problema ne ta, kad upė nepakankamai plati ir nepakankamai gili, bėda ta, kad nėra jungčių. perkrovimo e, vietų. Būtent tą mes turime duoti Dunojui. Antra, kalbėjote apie Austrijos e, projektą. Uh, vienos rytuose, kad tai būtų e, geriausios praktikos pavyzdys, labai tuo abejoju, reikėtų jums pasikalbėti su aplinkosaugininkų organizacijomis, kurios dalyvavo nuo pat pradžių ir e, galbūt vertėtų antrą kartą pasigilinti. Ta pati turbūt būtų galima pasakyti ir apie Filshofeną, kaip sakiau anksčiau. Tai ne tiek pačios upės problema, tai yra logistikos problema. Dunojus gali tikti ir turizmui, ir transportui, jeigu gerbsime aplinką, bet negalime pirmą sunaikinti upės, o po to laukti turistų. Žinoma, kartais ir e, katastrofos pritraukia e, turistus, bet žmonių tai nemaitins. Dunojus gali būti geriausias pavyzdys, kaip būtų galima laivus pritaikyti prie upės, o net virkščiai. Ir e, aš norėčiau pabrėžti, kad tai turėtų būti pagrindinis principas sprendžiant visas problemas. Ponas Vandaran. Norėčiau pagirti su projektais. Jeigu apskritai yra toks dalykas kaip europiniai projektai, tai yra būtent šis projektas. Jūs sujungėte jūras, va, Europos rytus ir, ir vakarus, tai tikrai europinis projektas. Tačiau yra ir svarsimų klausimų, kaip, pavyzdžiui, infrastruktūra. Taip pat girdime nuogastavimų dėl aplinkos, kadangi nereikėtų toliau daryti žalos upiai, bet neaišku, kas pirma višta ar kiaušinis. Mes turėtumėm pasinaudoti šiuo auksiniu greitkeliu, kuris padėtų mums paskatinti transportą vandens keliu upe, tai gana saugi transporto rušis, nekenksminga aplinkai tai mums nereikia prieštarų tarp aplinkosaugos ir infrastruktūros. Jei e, pažvelgtumėm į Dunojaus kanalus, tai pamatytumėm tą integraciją aplinkos ir infrastruktūros. Ir jeigu kas panikuoja ir sako, kad reikia rūpintis aplinką, jie turėtų nusto, nustoti panikuoti, mums tai reikia integruoti aplinką ir infrastruktūrą. Pone Paes, jūs kalbėjote apie stebėsinos grupę. Uh, Ar yra iš tikrųjų tokia stebėsnos grupė? Nesenai Vokietijos laikrašiuose e, skaičiau apie dalyvavimą e, toje grupėje, skaičiau apie e, nesutarimus tarp Müncheno ir, ir Berlyno. Tai toks mano klausimas būtų, kas ten darosi su ta grupe. Antras klausimas dėl tyrimo. Kaip ir jūs tikiuosi, kad tyrimo rezultatas bus privalomas visiems. Uh, nes šis aug, e, aug, tam auksiniam greitkeliui nuo Šiaurės jūros iki Jodosios jūros reikėtų suteikti galimybę. Ačiū, ponė Pais, nuveikėte puikiai darbą, turite labai aišku įsivaizdavimą, suteiksite mums galbūt ir, ir saugumą, ir užtikrinimą dėl, dėl lėšų koridorius, apie na, kurį kalbam, nėra vienas iš tų šešių, kurie buvo įvardinti kaip prioritetas. Taigi štai kokį norėčiau Jums užduoti klausimą. Kaip yra su terminais? nes šitas projektas nebuvo pasirinktas kaip prioritetinis, vienas iš skubiausių. Taip pat aš norėčiau panagrinėti ryšį tarp e, jūrų laivybos ir upių e, laivybos, vandens, vidaus vandens kelių. Jūs tai minėjote. Buvęs kolega Kosta užsijama po upe, ta pirma dalim, tai jau veikia. Ten svarbu rasti yra energijos šaltinius. Žinoma, anksčiau girdėjom apie jūrų transportą, Venecija, Triestas ir e, viršutinės Adrijos. E, jungtis, e, tai yra svarbu laivybai po upę. Vėliau tai bus integruota, ar po projektas bus vėliau integruotas, ar liks toks kaip apibriešta pono Kostos atskiras. Reikėtų aiškiai pasakyti, gili upė, ilga upė, ryšys e, su Atlantu. Viskas yra puiku. Tinklas vis dėlto per mažas, vis, e, viskas vyksta per lietai, viskas priklauso nuo labai daug nežinomųjų. Mes turime pasinaudoti Elbės atkarpą, Tačiau laivybai jo, to ruožo negalima naudoti 200 dienų per metus dėl, dėl, dėl potvinio. Kalbant apie vidaus vandens kelius, jie egzistuoja, galim jais naudotis. Visuomet e, dar galima pasinaudoti ir pakankamai jau dideliais laivais, nors galima plaukti ir valtim, ir kluoti ir valtimi plaukdamas pamatysi laivus ir gali e, praplaukiantiems laivams pasakyti ahoj. Žinoma, kalbu apie Reiną. Ten jungtis yra esminės svarbos, tačiau aš kaip sakiau, tas finansavimas uh, pasiskirsto taip, e, kad Reinui tenka 80 procentų eismo ir 20 procentų tik tai kitiems. Ir klausimas kyla, kaip teikiamas finansavimas. 80-20 procentų, žinoma, federalinė valdžia yra už tokį pasiskirstimą, nes taip sukūriamos darbo vietos, statybininkai gauna darbo, galim sakyti, ištisa mafija yra, tačiau argumentas ne tas yra, laivai turi būti tinkamo dydžio atitinkamam vandens keliui. Tai taip turime nepamiršti aplinkosaugos, bet taip pat turėtumėm nepamiršti to, kad yra lengvatos upių laivybai teikiamos yra mokestinės lengvatos. Jei įmonės už viską pačios mokėtų ir lengvatų neturėtų, tai aišku, upių laivyba visai kitokia būtų. Tai padarytų žalos ir e, turizmų, jeigu būtų apribotas laivų dydis. Atsiprašau, turėjau tai pasakyti, tokia yra e, tiesa, į mane buvo kreiptasi ir e, ankstesnėse diskusijose tai minėta, aš turiu patirties iš Vokietijos, Berlyne, Hanoveryje, tai vis vilkinama yra, turiu galvoj greitkelius. Mūsų administracijoje daug žmonių užsiema tais klausimais. Ačiū, uh, e, Maiklai. Daug kas nori dar kalbėti dėl darbo tvarkos, buvo norėta apsakyti. Labai trumpai. Karla, šitą poziciją siejasi su mano ankstesniu klausimu. Taip aš norėjau atsakyti. Maiklai, e, suprasti teisingai, mums patinka Dunojus. Karla, prašom atsakyti. Pane Steinberger. Pirmininkas pataiso Lichtenberger. Atsiprašau, aš neteisingai pasižymėjau pavardę. Manau, kad esate visiškai teisi. Sąsajų jungčių nėra, laivybos nėra. Gal laivyba yra, bet e, kroviniai nevežami. Laivyba pasidaro reikšminga, kai vežami kroviniai. Mes e, turėtumėm viską e, daryti po truputėlį vienu metu, o ne vieną dalyką e, po kito. Tarkim, jeigu yra upė, bet nėra vietų, kur, kur galima, tarkim, iš kitų transporto rūšių perkrauti krovinius į, į laivus, tai nieko tuomet ir nebus. Intermodalumo klausimą reikia spręsti iš pat pradžių, reikia kurti uh, E, jungtis ir aišku reikia pramoninės teritorijas e, jungti. Tai siejasi su jūsų klausimu dėl analizės, dėl to, kokie kroviniai tai galėtų būti. Valstybių Dunojaus baseinė vyriausybės turi, turi sukurti tas jungtis ir iš tiesų na, turėtų sujungti pramoninės teritorijas su Dunojom ir tai uh, mums labai padėtų, ne, iš tiesų nukrautų eismą nuo e, greitkeliu. Aš esu Niderlandų vaikas ir Niderlanduose iš tiesų nežinotumėm, kaip gyventi, jeigu neturėtumėm vidaus vandens kelių, jeigu negalėtumėm e, vežti krovinių e, vandens keliais. Ta pati galima pasakyti ir apie Belgiją. Nedideliais laivais. Ponas Krameri, atvykit pas mane į svečius Aš gyvenu prie Skelto upės ir pamatysite pačius didžiausius laivus, kruiziniai laivai. Upių kruiziniai laivai atvyksta iš Konstancos. Ir dideli konteineriniai laivai plaukioja, nejuokauju konteineriniai laivai uh, priplaukia taip arti, arti, kad gali pasikalbėti su juose esančiai žmonėm. Pirmininkas arba jeigu valtim plaukia, turbūt irgi. Bet uh, e, skeltė labai daug turizmo yra ir iš tiesų uh, Dunojaus negali lyginti su skeltu bet vandenis tikrai gali būti gan, gan pavojingi. Ir aš manau, kad galima suderinti didelius laivus su turizmu be jokios abejonės. Mano, su, mano supratimu negali, negali, negali kilti toks klausimas. Austrijos projektas, e, projekto valdytojas buvo nacionalinės parkas, e, kai mes ten e, lankėmės, dalyvavo ir žaliųjų grupės, jos buvo labai patenkintos Nežinau, gal jūs kalbėjote su kitais žmonėm negu aš, bet e, aš nuvyksiu ten dar kartą ir paklausiu. Sakėte, kad Fils Hoven nieko bendro su upė ne, neturi, nesuprantu. Žmonės ten kalba apie paskutinę dalį upės, kur galima laivyba. Jie nekalba, nekalba apie e, lai, logistika, jų nedomina logistika, tai nieko bendro su logistika neturi. Todėl, kaip sakiau, nežiūrėkite vien tik tai upę, žiūrėkite visą baseiną. Ir tuomet ir pamatysite, ką teigiamo transportavimas upe gali duoti upiai. Kadangi jeigu tokia laivyba vyktų, keliuose sumažėtų vilkiko. Ponai Vandalėn atsakysiu, iš tiesų transportavimas vandens keliais yra saugus, nekenkia aplinkai ir vandens keliuose ne, ne, nevyksta avarijų, praktiškai nevyksta avarijų. Žinoma, reikia joms būti pasirengus, bent jau Niderlanduose e, tokių avarijų vandens keliuose ne, nepasitaiko. Maino kanalas negalima pasakyti, kad yra geras pavyzdys, kadangi tai nėra natūrali upė, todėl labai sunku yra kalbėti apie natūralią aplinką ten, kadangi tai nėra natūrali aplinka, tai yra iškastas e, kanalas. Bet žinoma, pastebėjimas labai gražus. Stebėsinos grupė tikrai sukurta yra. Ir e, galima pasakyti, kad su, sukurti, bet nepatenkinti yra e, grupiai steigta, bet, e, bet kovoja, nes yra ir transportininkai, ir aplinkosaugininkai, to ir galima tikėtis, bet bendrai paėmus galiu pasakyti, kad pusiausvyrą yra, jie pradėjo dirbti, nebesimuša tarpusavį ir mano akimis vertinant, viskas ten gerai yra. Stebėsinos grupė sukurta, bet dabar jie turi pradėti dirbti. Uh, užuot kovoję. Panas Kansien. Po upės koridorius neprioritetas, kaip tik todėl jie patys viską atliko, už tai nusipelno mūsų pagarbos, kadangi atliko labai daug darbo ir iš tiesų labai sumažino krovinių srautą keliuose. Tikiuosi, kad jie darbą tęs. Taip pat jūs klausėte apie integravimą. Aš ne visai supratau išvertimo. Gal galėtumėt e, patikslinti savo klausimą. Į ką turėtų būti integruota ar buvo integruota? Integracija su jūrų transportu. Tarkim, iš Kremonos ir Venecija. E, paskui yra dar sąsaja su e, Adrijos jūra. Tai aš kalbėjau apie sąsają e, tarp jūros ir vidaus vandenų laivybą. Tai būtų tas tikrasis projektas. Taip, apie tai mes ir kalbame, kad reikia sukurti sąsąją su jūros laivyba. Labai svarbu, kad dabar labai daug yra, didelis eismas yra iš Rusijos ir mes stengsimės susi, suljungti Dunojaus tinklą su Rusijos tinklu. Daug rusų laivų plaukia iš Juodosios jūros į Veneciją. Taigi tai būtų tikrai labai įdomi sąsaja, labai įdomus sujungimas. Manau, kad viskas. Jau buvo atsakyta į visus klausimus, sako pirmininkas. Ačiū, Karla. E, jūsų projektas tikrai yra labai įdomus. E, Maiklai, ar dar jūsų klausimas nebuvo atsakytas? Ką jūs klausėte? Kodėl sakote, kad nebuvo atsakyta? Pran... Klausėjas, nepaisant visų investicijų per 20 metų laivininkystė mažėja. Galbūt kai kuriuose regionuose didėja, bet iš principo vidinių vandenų laivininkystė Europoje mažėja. Pirmininkas. E, Maiklai, neužduokite tokio, jeigu užduosite klausimą apie pramonės smukimą, tai bus atsakymas, kad mes žinome, kad krize ir mažėja e, visos sritis. Ir girdėjote, kalbėjome apie 80 procentų Niderlanduose ir 40 procentų. 40 procentų Antverpteno krovinių E, vežami, plukdomi vidiniais vandenimis. Čia mes galėtumėm ginčytis ir ginčytis, bet aš juk sakiau, kad Karla, jūs paskatinote diskusijas, jūs labiau negu bet, kas, bet koks kitas koordinatorius paskatinote diskusijas. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet sveikinu jūs. Manau, kad visgi tai į naudą. Čia tikriausiai dėl to, kad jūs turite labai didelę politinę patirtį. Labai jums dėkoju už pranešimą ir tikimės, kad ir toliau kartu dirbsime. Ačiū, Karla. Is, uh... Kitas klausimas. Ponas, ponas Telička apie Rail Baltica. Atsiprašau už tai, kad šiek tiek vėluojame pagal mūsų darbo atvarkę, bet tikiuosi, kad suprantate, kodėl taip atsitiko. E, turime dar vieną pranešėją, ponas, ponas Vinkas dėl EGEVS, bet žinau, kad kontroversijos šio klausimo nėra, tai tikriausiai greitai mes jį išspręsime. O dabar, ponas Telička, jums žodis apie Rail Baltica. Ačiū pirmininkė, ponai ir ponios, laba diena. Mes turime mažai laiko, tad pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad paskutinį kartą, kai dalyvau čia, Kalen von Gert sėdėjo man iš kairės ir prisimenu, kaip jis kaip jisai prisidėjo reikšmingai kaip Karla prisidėjo reikšmingai prie debatų ir manau, kad šiandien mūsų kolega, kurio šiandien nebėra, prisidėjo labai daug prie mūsų darbo. Taigi, grįžtant prie Rail Baltico, pasistengsiu trumpai apžvelgti visą padėtį. Įvyko vienas dalykas. Europa, Europoje yra recesija, ekonomikos smukimas, kuris ypač palėtė Baltijos regiono šalis. E, kalbėdami apie BVP negatyvų augimą, tai tiesiog dviženkliai skaičiai ir tai iš tiesų e, susiję su mūsų projektais ir su papildomais klausimais, kuriuos reikės spręsti. Uh, sunkumų tikrai yra labai rimtų ir apie tai kalbama ir politinėme lygmenyje, ir kalbama apie tai, kad bus mažinami biudžetai. Ir dabar kalbu labiausiai apie Latviją. Dabar žinome, kad tikrai vėluosime mes tikėjomės, kad šiek tiek vėluosime, bet kad ne tiek vėluosime. Ir dabar žinoma, kad reikia primti sprendimus dėl labai jautrių klausimų ir dabar tokia fazė, kad turime sutarimus tarp visų e, keturių plus vienos šalies, į, įtraukiant ir Suomiją. Ir matome, kad ir suinteresuotumas privačiame sektorėje taip pat auga. Tačiau Baltijos regione dabar toks yra lik ir atsitraukimas, lik ir sulėtėjimas visgi kai kurias veiklas reikės pristabdyti ir taip pat reikės būti kūrybingiems, kad e, surastumėm finansavimo ir galbūt kažkokios pagalbos, e, surastumėm, smulkiai apie tai nekalbėsiu, bet e, visus kviečiu, taip pat ir komisiją kviečiu pagalvoti, kaip galima sulyginti, panaudoti kartu keletą šaltinių Mes iš tiesų labai norime vykdyti tą projektą ir suprantame, kad tas sulėtėjimas yra neišvengiamas. Bet iš tiesų po, kelet, po keleto e, metų reikia pabaigti šitą projektą, kitai bus labai rimtų pasiekmių. Dabar vyksta modernizavimo darbai pietų Estijoje, taip pat pasienio stotis yra statoma tarp Estijos ir Latvijos. Tai labai įdomi vieta, kurioje istorijoje buvo e, vis, vis, vis, vis perdavo į kitas, viet, į kitas rankas, tai yra valga ir valka, nors tai iš esmės yra tas pats taškas pasienyje šių dviejų šalių. Taip pat žiūrime, kaip būtų galima pagreitinti šios darbus ir taip pat atsižvelgiant ekonominę padėtį, kaip sumažinti projekto kaštus Lietuvoje. Mes stengiamės sugalvoti, kokių, kokių pasiūlymų galima būtų pateikti e, Lietuvos vyriausybei, kaip būtų galima sumažinti, sumažinti kaštus, galbūt net per pusę sumažinti kaštus, pastatant dvigubas vėžės tam tikrose Lietuvos e, vietose. Ir e, tiesiog e, patraukiant šiek tiek tą rusišką vėžę keletą centimetrų. Tad mes dabar tokioje ekonominėje situacijoje reikia, turėtumėm ieškoti tokių sprendimų, kurių galbūt nebuvome sugalvoję, bet kūrybingai žiūrėti. E, ne, taip pat vėliau kalbėsiu ir apie geležinkelių dar, darbuotojus, geležinkelių institucijas. Kalbant apie Lenkiją. E, kalbant apie Lenkų vyriausybės požiūrį, galiu pasakyti, kad buvo padaryta pažanga ir, ir tas, ta atkarpa tarp Belostoko ir Lietuvos, kuri buvo gan e, jautri e, aplinkosaugos prasme. Šitas, šita atkarpa yra svarstoma, vykdomi yra tyrimai ir manau, kad šiuo metu nėra negatyvių ar liūdinančių naujienų dėl šios atkarpos. Darbai vyksta. Įdomu matyti, kaip Suomija palaiko šį projektą. Tai tikriausiai yra ženklas, kad šis projektas yra labai ekonomiškai svarbus. Kalbėjome e, neseniai apie uostus ir galiu pasakyti, kad Helsinkio miesto, miestas labai palaiko e, šitą projektą, nes mano, kad tai geras įrankis transportui ir Vuosarių uostas neseniai atidarytas, iš tikrųjų labai prisideda, kuriant, tęsiant šitą liniją. Žiūrėdami į tikslus, norėčiau pabrėžti šiuos tikslus. Pirmiausia, manau, mums reikės kalbėti apie vėžių klausimą. Tai ne tik tai, ne, ne tik tai ekonominis klausimas, bet ir uh, Žinau, kad Lietuva, kuri yra liktai ir variklis Rail, Rail Baltic, e, žiūri labai strategiškai į šį projektą jau daugelį metų ir tai yra įdomus klausimas, kurio sprendimai yra, įv, galėtų būti įvairūs ir yra tam tikro pasipriešinimo. Pirmiausia, kur turėtų būti vėžių pakeitimo mechanizmas pastatytas ir kaip suderinti tas rusi, rusiškas vėžės ir europietiškas vėžės. Mūsų intencija e, susijęs su diskusijomis, kurios vyko visiškai neseniai. E, mūsų intencija yra, kaip mes galime, kuo toliau e, pakeisti vėžės į europinės vėžės. Žinoma, tai reikia daryti po truputį, bet turime būti tikri, kad tas logistinis takas tarp Var Varšuvos ir e, Talino, bet iš principo tarp e, Varšuvos ir Lietuvos, kaip galime sujungti. Pavyzdžiui, Kaunas yra labai potencialus miestas ir mes norime kuo greičiau Europinę vėžę e, pratesti iki Kauno. Suprantu, kad darbai vyksta ir ta ambic, tos ambicijos šiame projekte yra labai, labai svarbios ir reikės e, sujungti. Toliau tęsti tos darbus projekto naudai. Žinoma, tai vėžios yra vienas iš svarbiausių klausimų, e, pakeit, vėžių pakeitimas. Lietuvos vyriausybei pateikėme pasiūlymą ir informavome kitas šalis ir sakome, kad ateityje, greitoje ateityje galima pratesti būtų Europos vėžės iki Kauno. Turint galvoje krizę, labai sunku pasakyti, kas yra įgyvendintina, įgyvendinama, bet manau, kad tokia perspektyva galėtų būti ateityje ir, ir, ir mes laukiame atsako iš Lietuvos vyriausybės. Ir po kelių dienų mes su Lietuvos vyriausybė vėl kalbėsimės. Dar vienas klausimas, kuris nebūtinai yra šito projekto dalis, bet mes apie tai jau senai kalbame ir manome, kad turime įgaliojimus. Tai būtent e, mes norime, kad konkurencingumas būtų skatimas visame regione. Galbūt apie tai e, lengva, pasak, lengva kalbėti, bet sunku įgyvendinti. Nes nes mes kol kas neturime e, augančio poreikio iš, iš, iš privataus sektoriaus, bet žinoma, viskas eina paraleliai e, Real Baltico plėtra ir, ir ta, tas poreikis. Bet jau kol kas dar e, geležinkelio kompanijos e, šios, šiame regione ne, nepakankamai e, iniciatyvos rodo. Nors, pavyzdžiui, iš Lietuvos mes sulaukėme gero atsako ir bendradarbiavimo su administracija, su vyriausybė ir jaučiame, kad Lietuvos geležinkelių, geležinkelių, geležinkelių bendradarbiavimo šiek tiek trūksta. Turime šiek tiek problemų. Tačiau geležinkelių tinklas šiame regione turi būti konkurencingas, jis turi būti e, atviras ir tikimės bendradarbiauti su kiekvienos šalies geležinkelių e, įmonėmis. Ir apie tai per, e, po kelių dienų taip pat šnekėsime. Dar vienas klausimas, kuris buvo svarstytas, tai intermodalus terminalai ir sąsajos su uostais. Manau, kad tam, kad Real Baltica būtų sėkmingas projektas, tai yra būtina. Ir taip pat yra labai svarbu e, visam regiono, visai regiono plėtrai. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į Kauną, tai ne tik tai Real Baltica klausimas, bet e, iš viso, jeigu pažiūrėtumėm į žemėlapį, iškart matome, kaip svarbu susijęti šitą e, liniją su uostai, su Talinu, su Riga, su Klaipeda. E, mes apie tai galvojame, mes to nepamirštame ir norėtumėm, kad e, šitas projektas turėtų tokį dauginantį efektą, kad auktų interesas, auktų privačių investuotojų į noras dalyvauti, uostų noras prisijungti ir taip toliau. Labai noriu sulaukti investicijų, ypač dėl, dėl strateginių priežasčių, būtent iš ES operatorių. Ir manau, kad būtent tada padidės konkurencingumas ir sulauksime investicijų ir iš kitur. Šitam projektui labai svarbu verslo susidomėjimas. Po dviejų savaičių vyks vienas, viena didžiausių verslo ir politikos konferencijų Vilniuje. Ir ten dalyvaus labai daug dalyvių ir iš Europos, ir iš Azijos, labai įspūdingų dalyvių. Ir iš tiesų e, tai yra vienas iš mūsų pagrindinių tikslų Taigi, e, ponios ir ponai, neturiu labai daug laiko ir tikrai daug ko nepasakiau, bet e, galite tai rasti e, ataskaitoje. Dabar apibendrinsiu. Manau, kad mes padarėme didelę pažangą, pirmiausiai dėl e, teigiamo nusiteikimo ir taip pat dėl pastangų e, šiuose šalyse per paskutinius metus. Yra labai daug pavyzdžių šių gerų pastangų ir juos rasite ataskaitoje. Ne dabar, kai ekonominė krize, mes visgi e, turime tokį ambicingą užsidėgymą ir, ir, ir, ir suinteresuotumą ir iš Azijos, ir iš Europos kapitalo. Įdomu, kaip Azijos kapitalas žiūri ir į mūsų uostus, nors, nors jie taip pat kenčia krizę. Taip pat norėtumėm atsižvelgti ir į dabartinę ekonominę situaciją dviejopai. Pirmiausiai, Real Baltic reikia statyti uh, už mažesnius kaštus. Ir kaip sakiau, mes pateikėme konkrečių pasiūlymų, ypač Lietuvoje, kur mes kalbėsime kur mes kalbame apie didžiausias išlaidas e, statant Real e, Baltica. Antra, reikia sugalvoti ką mes dar kūrybingai galėtumėm palengvinti, be tų visų priemonių, kurios jau yra priimtos, kaip dar galime sumažinti kaštus ir visą, visą darbą palengvinti, ypač tose šalyse, kurios labiausiai, kurios labiausiai kenčia nuo krizės Latvija ir Lietuva. Ir dar vienas klausimas, strateginis klausimas. Tai yra vėžė. Ir manau, kad šitas klausimas yra gal vienas iš svarbiausių integruojant Baltijos regioną su kita vidaus rinka. Tai yra prioritetinis klausimas, sunkus ir jautrus klausimas. Gerbiamas pirmininkė, manau geriau paliksiu laiko klausimams ir atsakymams, nes mes ir taip šiek tiek atsiliekame nuo mūsų darbo atvarkės ir ponas Karla taip pat Karel Vink labai kantriai laukia savo eilės. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė, ponas Vink dar turės laiko pakalbėti. Turiu dabar tris klausimus jau. Pona Zasada, jums žodis iš pradžių. Ačiū. Pirmą kartą turiu garbės pasisakyti EPP frakcijos vardu ir kalbėti apie šį svarbų projektą. Jis svarbus Lenkijai bei kitoms Baltijos valstybėms narėms. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į jūsų dalyvavimą šiame projekte. Čia kreipiuosi į koordinatorių ir į komandą, kuris su jumis dirbo. Norėčiau jums padėkoti už jūsų puikų darbą. Tikimės, kad jis ir toliau vyks. E, ir svarbiausia Rail Baltica e, tikslas yra sukurti aukštos kokybės transporto maršrutą tarp Baltijos šalių, įskaitant ir Lenkiją, ir įskaitant Varšuvos kelią į kitas šalis. Nes ši jungtis dabar neegzistuoja, o galėtų tapti alternatyva kelių transportui. Jūs labai gerai žinote, kokia sudėtinga ši problema yra kiek kamščių susidaro ir spuščių susidaro mūsų keliuose, todėl svarbu, kad Rail Baltica kuo galima greičiau pradėtų veikti. Deja, šiuo metu Baltijos šalis nepasikliauja ypatingai geležinkelių transportu. Piet, piet, šiaurės pietų kelias ypač Man atrodo, kad kai pradės veikti Rail Baltica, paintensyvės eismas ne tik tarp Baltijos šalių, bet ir šiaurės šalių, ypač Suomijos ir netgi palengvės susisiekimas su Azijos šalimis. To, tokia, toks modernizuotas geležinkelių maršrutas bus mažiau žalingas aplinkai taip pat palengvins kelių eismą, o taip pat e, suteiks galimybę pagerinti e, regioninės plėtros sąlygas. Turiu visą eilę klausimų. Kaip jūs teisingai esate pastebėjęs, ši krizė labai skaudžiai atsiliepia e, Baltijos šalims ypač joms. Ir todėl tos šalis galbūt nemato labai didelio poreikio plėtoti transporto paslaugas. Tačiau norėčiau paklausti, ar jūs kaip nors numatėte keleivius rautus Rail Baltica maršrutu? Ar jie pereis nuo kelių transporto į geležinkelių transportą? Ar panagrinėjote šį klausimą, jeigu pradėtų veikti Rail Baltica? Jūs taip pat kalbėjote apie Europos vėžę iki Kauno, Europos vėžės rengimą iki Kauno. Kokių ekonominių argumentų galėtumėte tam pateikti? Ar tai yra ekonomiškai gyvybingas projektas? Ir Taip pat ypač krizės laiko tarp labai svarbu pakalbėti apie iš privačių e, lėšų ateinančias investicijas. Aišku, jos nėra visiškai be rizikos. Tačiau ar norėtumėte motivuoti ir pritraukti privataus kapitalo į Rail Baltica? Ačiū. Ačiū ponai Zasadai. Dabar ponas Savisa. Pone atsiprašau. Ačiū pirmininkė, kad pateikėte situaciją per Rail Baltica. Dabar tęsiu estų kalbą. Kiek žinau, Estijos ūkio ir komunikacijų ministerija pradėjo Estijos rekons, geležinkelių rekonstrukciją kad būtų pasiektas 120 km per valandą į greitis jau pradėta šis etapas, tačiau žinome, kad pavyzdžiui Latvijoje kyla sunkumų. Taigi noriu paklausti, kas toliau, jeigu Baltijos šalis nesugebės išgyventi ir iškilti po ekonominės recesijos, ar Europos komisija turi kokiu nors e, detalių sprendimų. Dabar jūs sakėte, kad jokių sprendimų panašių nėra rengiama, tačiau ar turite kokią nors viziją? Ar bus sumažinta kofinansavimo norma Baltijos šalims? Ar kiek, ar, ar Europos komisija domisi šiuo projektu, kuris siekia daugiau nei tūkstantį kilometrų transeuropinėme tinkle? Kalbant apie Estiją. Turiu pasakyti, kad visi pagrindiniai keliai per Estiją e, patiria spūstis, kiekvieną savaitę vis daugiau nelaimių įvyksta, kurias sukelia e, krovininių automobilių vairuotojai. Daug žmonių žūva tose avarijose. Visi šie klausimai yra susijęs su didelė rizika ir mes nesame visiškai tikri šio projekto ateitimi. Gal galėtumėte mums atsakyti į šios klausimus? Ačiū. Dabar ponas Krameris. Na, iš tikrųjų, tai reikštų visišką ES ir jos pastangų kapitulaciją. Jeigu po penkerių metų mes dar nesugebame sutarti dėl gėvėžės pločio, man atrodo, sutarėme jau dėl tų pločių. Man atrodo, būtų įprasta statyti greitaigių traukinių jungti su įprastinė europinė vėže, nes jie būtų susijęti su Europą. Tačiau aš norėčiau, kad papasakotumėte, kas vyksta. Jeigu nieko nežinote, tai negalite nei vieno metro nutiesti. Klausimas yra, koks intensyvus yra prekių transportas ir kokios perspektyvos, o kaip dėl Kauno. Juk Ten yra natūra parkas. Tai yra ruožas, kurią, kurį tiesiog reikia modernizuoti, jis jau egzistuoja. Taigi klausimas, ar Lenkija yra pasiruošusi modernizuoti tą zoną Kauno kryptimi pasienio ruožę? Ar jie nori pereiti prie įprastinės vėžės. Jeigu tas ruožas būtų modernizuotas, tai būtų daug lengviau. Tas ruožas iki Kauno būtų svarbus, taigi ne, ne, ne iki galo supratau, kokia ta problema su tuo ruožu. Kaip jis susijusi su Via Baltica? Savo pasisakymę raštu metu jūs minėjote spūstis e, prie, tarp Lietuvos ir Lenkijos sienos, kad eismas keliais 20 kartų didesnis nei geležinkelių. Noriu sužinoti, kokios yra alternatyvos. Nesuprantu, kodėl Lenkija dvėjoja. Ir lietuviai sako, kad jie tai darys, jeigu Lenkai tai darys ir taip toliau ir panašiai. Taigi koks būtų sprendimas? Dar sėki. Noriu paklausyti dėl Lenkijos pozicijos šiuo klausimu. Ir tas galutinis ruožas iki Helsinkio, jis iš Talino eina. Kodėl, o ne per St. Petersburgą? Ačiū, Maiklai pratesant pono Kramerio pasisakymą, norėčiau pasakyti, kad aš kaip traukinių mėgėjas turiu abejonių dėl Lenkijos galimybių įgyvendinti geležinkelių tikslus. Tačiau esu tikras, kad jūs galėsite atsakyti į šį klausimą nesileisdamas į politinės detalės. Ponas Telika, Telička, pirmininkė, bijau, kad jeigu mes dvėjotume, įsivelti, būtume dviejų įsivelti į politinį karą, tai Rail Baltica net nebūtų išvykęs dienos šviesos. Tačiau norėčiau pradėti pasakydamas, kad taip, natūralu, kad kyla daug klaustukų ir Aš pats e, turėjau daug klausimų, kai su komisija šnekėjausi. Aš manau, kad geriausia pradėti nuo pono Asados klausimo. Aš jūs pilnai supratau, net ir jūsų gimtają kalbą. Tai puiku. Taigi, dėl Lenkijos pozicijos noriu labai aiškiai pasakyti. Kai su Džeimsu pradėjome darbą, sudėtingiausios dėrybos vykdavo Varšvoje. Buvo labai aiškiai mums pasakyta, kad tai nėra prioritetas, kad yra kitų prioritetų, yra rytų vakarų ir kitų transporto projektų. Man atrodo, Lenkijai buvo labai svarbu suvokti, kad egzistuoja tam tikras ES solidarumas su Lenkija, įskaitant ir finansinės sąlygas, ir tikėjomės, kad net jeigu ir Lenkija antiek nesidomi tuo projektu, kad Lenkija bent jau parodys panašų solidarumą su Baltijos regionu. Šiandien galiu pasakyti, kad mes tą solidarumą turime. Aš nesu geležinkelio ekspertas, todėl negaliu pasakyti, kodėl Lenkija negali daug, būti daugiau ar mažiau veiksminga, bet galiu pasakyti, kad iki šiandienos mes bent jau. Mm, ne, nes nesame pastebėję jokios rimtos problemos, kalbant apie Lenkijos požiūrį į šį projektą. Ką tik iš pono Zasados išgirdome ir iš tikrųjų mes tikrai susilaukėme daug laiškų iš e, rytinių Lenkijos regionų, kuriuose pabrėžiama Rail Baltica svarba, dėl tų priežasčių, kurias jūs abu ponai pabrėžiate, būtent dėl to, kad yra labai didelės spūstis keliuose ir kad kelių transportas yra 20 kartų intensyvesnis nei geležinkelių. Man visai tai nekelia jokio e, nuostabos, nes kitokios galimybės šiandieną tiesiog neegzistuoja. Jeigu norite siūsti krovinį e, traukiniu, į Helsinkį ar Urasarį ar Taliną, na, tai užtruks amžių amžius, kol jisai perkeliaus per visą Lenkiją. Vien tik tais perkrovimas kiek užtrunka. Targo ar panaši sistema iš tikrųjų palengvintų visą situaciją. Taigi Rail Baltica, man atrodo, gali labai pagerinti situaciją. Pone Zasada, jūsų klausimas susijęs su mm, Baltijos šalimis. Taip, krovinių transportas galbūt ten ir nėra toks labai intensyvus, bet mums svarbu pasikalbėti su verslo atstovais ir išnagrinėti, koks yra potencialas, o mes žinome, kad to potencialo yra. Privatus investavimas tai jau dabar vyksta į logistinius centrus. Tačiau manau, kad net ir tokiu atveju matome, kad privatus operatoriai netgi nemokamai yra pasirengę panašias sistemas įdėkti kažkur Lietuvoje. Jeigu suprastau jūs teisingai, Keleivių transportas taip pat yra viena galimybė. Bent jau tarp Varšuvos ir Belistoko mm, jisai vyksta jau dabar labai intensyviai. Tačiau kalbant apie keleivių transportą visų maršrutų, dėja, ekonomiškai jis nebūtų naudingas. Juk Baltijos šalise populiacija siekia tokį patį dydį kaip Čekijos Respublikos. Tai ekonomiškai tai nebūtų gyvybinga. Bet klausimas yra tas, ar mes prisidėtume prie uh, šio regiono keliaivių transporto dinamikos, taip, mes jau dabar turime puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, Varšuva Vilnius, matome, kad investicijos į Valgą ir Valką taip pat turėtų sustiprinti, suintensyvinti keleivių transportą tarp Estijos ir Latvijos. Europos vėžė ekonomiškai, ar jie yra gyvybinga. Jeigu jūs panagrinėtumėte pradinę konsorciumo studiją atliktą prieš 3,5 metų, pamatytumėte, kad Europos pločio vėžė e, iki Talino būtų tikrai ženkli investicija ir mano nuomonė E, tai kainuotų 3 milijardus eurų, o tai yra neįmanoma. Mes laikėmės požiūrio, kad viską reikia daryti palaipsniui ir nuodugniai išnagrinėjome, kokia situacija yra geležinkelius rytie šiandieną ir iš tikrųjų me, pagal dabartinį planą vieną e, bėgį patrauksime arčiau kito, e, kur yra ta plačioji vėžė. E, čia kalbame apie trumpus kelių ruožus, kur galima įrengti už ribotas lėšas europinės vėžės. Mes tikrai neužbaigsime Rail Baltica per šią finansinę perspektyvą. Tačiau bent jau iki Kauno reikėtų darbus nudirbti kaip galima greičiau. Ir manau, kad tokiu būdu atsakiau vieną iš pono Kramerio klausimų. Privatus kapitalas, taip be abejo, tačiau vėlgi šiandieną, kalbant atvirai, neturime labai daug privačių geležinkelio operatorių Europoje. Kaip tik valstybinės geležinkelių kompanijos plečiasi, o privatus operatoriai, aišku, m, užsidirba pinigų, bet tas jų verslas labai ribotas. Tačiau keli privatus operatoriai labai domisi šiuo regionu ir dabar pradeda galvoti apie galimybę investuoti. Taigi klausimas, ar mes esame pasiruošę pritraukti, palaikyti viešasis ir privačias partnerysės ar privatų kapitalą ar mes norime panaudoti ir Europos fondus, ir nacionalinį biudžetą, ir privatų kapitalą. Aišku, klausimas tas, kada, kada tie operatoriai bus pasiruošę jau imtis praktinių žingsnių. Ir čia vėl reikia grįžti prie laisvos konkurencijos klausimo, nes kadangi nėra per daug operatorių, kurie nori investuoti, o valstybinės geležinkelių kompanijos elgesi kaip monopolistės. Pone Savisar, taip, 120 km per valandą yra mūsų tikslas šioje finansinėje perspektyvoje, nes žinome, jeigu ir pavėluosime vieneriais metais, tai nebus kažkokia katastrofa. ir tikrai neperdėsiu pasakydamas, kad trūksta. Kad, kad netrūksta pasitikėjimo Rail Baltica projektu, aš pats tikrai jo nestokoju. Taigi manau, kad reikia tęsti darbus ir nemanau, kad Baltijos šalis, e, kad joms nepavyks. Jūs pati esate iš šalies, kaip ir, kuri, kaip ir Lenkija, nebuvo viena iš didžiųjų projektų entuziasčių, tačiau šiandieną, bent jau kiek žinau, ne tik, kad nekyla sunkumų, bet Estijos, Estija kaip tik viską vykdo laiku. Taigi manau, kad ir toliau mes eisime į priekį, o jeigu ne, ir jeigu situacija panašiai Latvijoje susiklostytų, reikėtų ją nagrinėti. Jeigu paklausite manęs, ar aš esu pasiruošęs kalbėti su komisija apie kofinansavimo normą, taip, aš esu pasiruošęs tai daryti. Mes galime nagrinėti šias galimybės, taip pat mes galime nagrinėti iš kitos pusės šio galimybę, kad šios šalis prisimtų daugiau naštos savo imdamos Europos investicinio banko paskolas. Dabar Aišku, iš kitur skolintis neįmanoma, bet iš EIB e galima pasiskolinti. Tokiu būdu finansuojat bent jau kurią dalį TNT projektų. Taigi yra visai lė klausimų, kur, apie kuriuos mastome, kuriuos nagrinėsime, tačiau nematau, kad dabar yra tokia bloga situacija, kad jau reikėtų prarasti pasitikėjimą. Uh, Tačiau, aišku, reikia panagrinėti įvairias galimybės, tačiau nemanau, kad nei viena iš tų šalių, nei pati ES negali savo leisti e, atsisakyti šio projekto. Jis ekonomiškai yra per daug svarbus. Ir iš tikrųjų mes neturime per daug e, vartų į rytus kuriuos, kuriais galėtų naudotis ES operatoriai labai konkurencingoje aplinkoje. Man atrodo, reikėtų remti savo Europos verslus ir tol tęsti šį projektą. Pone Krameri, aš jau iš dalies atsakiau tam tikrus jūsų klausimus. Manau, kad kelių spūstis, aišku, yra labai didelė problema. Ir todėl aš ir ėmiausi Rail Baltica koordinatoriaus vaidmens. Man atrodo, kad tai yra vienintelis galimas sprendimas ateičiai šiam regionui. Intermodalumas taip pat su uostais yra labai svarbus. Antra, ar Lenkija yra pasiruošusi? Man atrodo, aš jau pasakiau, kad šiuo momentu mes jau manome, jog ir esame įsitikinę, kad Lenkija vykdo savo įsipareigojimus. Aš ateityje lankysiuosi Lenkijoje ir tikiuosi, kad ne, nesužinosiu jokių neigiamų naujienų ten galbūt entuzijazmo per daug ir nerodome, tačiau aš ir neieškau entuzijazmo, aš ieškau realaus darbo, kuris būtų daromas ir jis yra daromas. O Europos, Europinė vėžė, na tikrai, nemanau, kad mes norime ką nors daryti dirbtinai, kas nebūtų ekonomiškai gyvybinga. Taigi, jeigu kalbėtume Europos apie Europinę vėžę, kuri kainuotų šimtus milijonų eurų, nemanau, kad tuomet aš tai paremčiau, kaip ir neparemiau tą mintį, kuri dabar yra Baltijos šalise, kad nuo Talino reikėtų įrengti e, greitaigio, tra, greitaigio traukinio eismo vėžę. Tai aišku, gali būti vizija, bet tolimo, tolima vizija. Uh, Aš manau, kad mes galime įrengti Europinę vėžę iki Kauno ir man tai yra svarbiausias tikslas ir tai yra labai praktiškai ir Le Lenkijos atžvilgių, nes Lenkijoje yra pilnai Europinė vėžė. Per kur jais dar neaišku, tai reikia panagrinėti, Lenkijos kolegos tai nagrinėja, tačiau į Lietuvą Europinė vėžė tęsiasi 21 km, taigi pagrindinis pirmasis tikslas būtų ją nukelti bent jau iki Mockavą ar Marijampolę. Tačiau jeigu kalbėtume apie dar svarbesnę vietą, kuri pritrauktų verslo dėmesį, tai yra Kaunas. Bet nėra kokios kitos svarbios vietos tarp Belistoko ir Kauno. Todėl Kaunas įtrauktas mūsų prioritėtų sąrašą. Jei klausite, kada ir kaip, dabar jums negaliu pateikti konkrečios datos, tačiau man tai yra svarbiausias prioritetas, o taip pat prioritetas yra susijęti tą liniją su logistiniu centru, kuris bus finansuojamas iš ES pinigų. Tuos pinigus tiesiog išvaistytume, jeigu Rail Baltica eitų pro pro, pro tą centrą ir, ir nebūtų su juo sujungtas, taigi būtina sujungti. Šį maršrutą tai nekainuos labai daug. Jis taip pat yra šalia oro uostų ir todėl galimybių yra tikrai daug. Nežinau, tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Well, Telika, Ačiū ponui Teličkai labai už pranešimą, atsakymus nariams. Linkime jums geros e, kloties ir aš jums e, linkiu pačios e, didžiausios sėkmės jūsų kadencijos pradžioje. Dėkui. Last but certainly not least, um, and he's been very patiently. Ir galiausiai, ponas Vinkas, Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos projektas. Signalo žurnale mačiau, kad dėl ETCS Junktinė karalystė tarsi kelia savo uh, galvą ir E, stulpelinėje diagramoje, aišku, tas mūsų stulpelis dar labai mažas yra, bet po truputį didėja. Džiugu, tai negali žinoti, kaip toliau bus. Žodis ponui Vinkui. Ačiū pirmininkė. Esu atsakingas už RTMS sistemą, tai susijęs su greičiu, todėl bandysiu didinti greitį ir pateikti savo pranešimą, kaip įmanoma, trumpiau. Mano pirmieji galiojimai buvo dviejoti. Visų pirma, padėti transporto generaliniam direktoratui ir Europos geležinkelio agentūrai apibrėžiant TCS standartą. Tai yra vienas standartas kuris pakeistų 23 atskirus nacionalinius standartus ir signalizacijos ir greičio kontrolės sistema tai būtų, kuri būtų e, saveikumo pagrindas. Mes e, nusprendėme nustatyti šešis prioritetinius krovinių koridorius ir e, mes norėjome, kad geležinkeliai taptų gera alternatyva transportavimui krovinių keliais. Kodėl prioritetas suteiktas geležinkeliams? Manau visų pirma dėl to, kad uh, to reikėjo, nes e, konkurencingumas e, krovinių pervežimo srityje buvo nedidelis ir reikėjo, aišku, didinti interoperabilumą, saveikumą visų transporto rušių. Be to manėme, kad geležinkelio tinklas galėtų prisidėti prie Europos aplinkosaugos politikos tikslų, e, kuriuos, aišku, nulėmė klimato kaita. Kaip vyksta gyvendinimas? Visų pirma, reikėjo nustatyti bendrą strateginę sistemą geležinkelių sistemai. Buvo pasirašyti du tarpusavio supratimo memorandumai, 2005 metais pirmasis ir, e, ir iš tiesų ten buvo sutarta dėl įvairių suinteresuotojų e, šalių e, vaidmens. Antrasis memorandumas 2007 metais buvo pasirašytas dėl pagrindinių krovininių koridorių. komisija, trans, transporto generalinis e, direktoratas, agentūra e, labai didelį indėlį e, nešė technologinę prasme. Vieno TC standarto neturime. Dabar jau turime standartą 230D. Jis įsigaliojo nuo 8 metų, dabar jau tokį standartą turime ir mūsų tikslas yra parengti 3.0.0 e, versiją, kuris turėtų įsigalioti dešimtųjų pabaigoje. Tai nereiškia, kad saveikumo nebus iki tol. Tas saveikumas yra ir pagal, nu, pagal dabartinę sistemą 230D e, ir dabar tai jau atitiks ir naująją programinės įrangos sistemą. Buvo numatyti um, šeši prioritetiniai koridoriai, um, įvairūs jų etapai dabar yra - Rotterdamas, Genuje, Ženeva, Bazelis, Lyonas, Ispanija, Budapeštas, Dresdenas, Konstantino Rumunijoje, F. Antverpenas, Rotterdamas iki Berlyno, Varšuvos, Rusijos sienos. Ir kiekviename koridoriuje turime numatyti organizacija dviejų ligmenų. Visų pirma, tai būtų valdymo komitetas, tai yra komitetas atsakingas už infrastruktūros valdymą, už e, koridorių, už verslo planą, e, kuris yra parengiamas kiekvienam koridoriui. Ir tai e, daugiausia infrastruktūros valdytojas, kuris turėtų glaudų ryšį su operatoriais. Toliau būtų vykdomasis komitetas, jo nariai būtų valstybių narių ministerijos, kur, valstybių narių, kurios yra arti koridorių, nes jos yra atsakingos už strategiją, reguliavimą, taip pat už didelę finansavimo dalį. Ką mes pasiekėme šiandien, tai A, kur, kur, A, C ir D koridorius. E, čia e, Taip pat jau suorganizuoti yra valdymo komitetai kaip juridiniai asmenės, nes mums tai suteikia galimybę geriau koordinuoti projektus ir užtikrinti testinumą. Uh, laikui bėgant, kadangi tai labai svarbu, nes gyvenimas trunka ilgą laiką. Dar kitas dalykas. Po dviejų, trijų metų dabar esame tikri, kad toks organizacinis formatas, ir tai jau sakė ir atsakingi už koridorius asmenės, toks formatas dviejų lygmenų yra tinkamas e, vykdyti tokias sudėtingas problemas, kurios apima tris aspektus, kurie turėtų būti valdomi. Visų pirma, yra panaikinimas infrastruktūros kliūčių, antras aspektas būtų artimas dėgymas ir trečiasis maršrutų organizavimas. Galiu pasakyti, kad vidutinės traukinių ilgis 440 metrų ir be didelių investicijų galime pailginti traukinių ilgį iki 750 metrų ir pamatysite, koks tai bus e, reikšmingas patobulinimas. Mūsų tikslas kai kuriuose koridoriuose būtent toks ir yra. Mes norime padidinti tinklo pajėgumą 50 procentų ir saugumo prasme, ir punktualumo, ir patikimumo prasme iki 20-25 procentų kalbame iš tiesų apie didelius skaičius. Dar vienas dalykas, ką norėjau akcentuoti, ir ta, tokia yra mūsų patirtis flotuojant koridorius, kad reikia labai daug koordinavimuose tarp valstybių narių, komisijos, geležinkelių sektorių, infrastruktūros valytojų, operatorių, taip pat ir uh, Um, atitinkamo pramonės sektorius, įrangos tiekėjo, tai iš tiesų svarbiausia yra koordinuoti veiksmus, kad uh, būtų pasiekti rezultatai. Ir vienas dalykas, kurį, norė, kurį norėčiau pabrėžti šią progą pirmininkė, kad mums reikia bendro požiūrio atitinkamų valstybių narių susijusių su, susijusiu su koridorium, uh, kaip tai spręsti gyventi. Nes kai yra vėluojama, nesvarbu dėl kokios priežasties, jeigu uh, vienuoja viena valstybė narė, e, tai, tai vėluoja viso koridoriaus projekto gyvendinimą. Ir kaip tik tai todėl reikia koordinavimo tarp valstybių narių, išilgai viso koridoriaus. Tai yra labai svarbu komisijos lygmenių, turime galimybių priemonių tam stebėti ir vertinti rezultatus. Yra du komitetai, vienas RTMS komitetas, tai yra techninis komitetas, kuris stebi Um, standarto plėtojimą, o uh, kitas komitetas. Jis koridoriaus komitetas, uh, stebėjimo komitetas, kur stebėjome, kaip plėtojamas koridorius. Ir komisija uh, rim, rimtų žingsnių, konkrečiai Liepos 22 dieną patvirtino plėtros planą, taip numatytas yra griežtas koridoriaus projekto įgyvendinimo tvarkaraštis ir 15-20 metais e, turi būti Taigi yra visa sistema, kur yra labai svarbi, kad būtų galima toliau gyvendinti programą. Uh, Tiesą sakant, pats pramonės sektorius to reikalavo ir geležinkelių sektorius to reikalavo, duokite mums priemonę, kad mes galėtumėm geriau planuoti investicijas. Na, o dabar tai jau ir turime su Europiniu dėgymo planu. Kokie mano įgaliojimų prioritetai visų pirma TCS technologijos dėgymas? Sakiau, kad standartą turime, tačiau dabar turime pasirūpinti, kad įranga, kurią tiekia įvairūs tiekėjai, e, būtų suderinama, kad ją būtų galima keisti vieną kitą. Dabar to nėra ir dėl to mes norime nu, įdėkti bandymų sistemą europinių lygmenių ir tai mums leis tai užtikrinti. Antra, tai kiek kainuoja nauja įranga TCS. Ta įranga per daug brangi vis dar tebėra ir e, sieksime mažinti e, kainą. Ir e, bandysime nu, numatyti paskaitą geležinkelių sektoriui. Ir taip pat uh, siekiame, kad iki 12 metų būtų įsiteisėjusi versija 3.0.0. Koks pagrindinis iššūkis mūsų galiojimui yra perimas prie nugaliojančių nacionalinių sistemų prie ETC sistemos. Tai yra nelengva dėl trijų priežasčių. Visų pirma, e, tai yra riedmenų ilgamžiškumas, e, juos galima naudoti 30, 40, 50 metų. Antra problema yra ekonominė krizė na, dėl to atidėliojamos yra investicijos, viskas remiasi šiandien į pinigus. Ir e, šią progą taip pat e, reikėtų kalbėti su jumis labai atvirai, kai kurios didelės šalės e, nenori, nenoriai vertina galimybę pereiti nuo nacionalinių sistemų prie kitos sistemos, sako, kad nacionalinės sistemos gerai veikia ir kam tai reikėtų daryti. Kaip tik tai todėl mes turėtumėm tarsi jas pastumėti, perti nuo nacionalinių sistemų prie TT sistemos ir turiu pasakyti, kad kai kurios mažos šalis nusprendė jau pereiti prie naujos sistemos ir tai padarė. Trečias iššūkis kitoje galiojimo laikotarpiu - tai pasiekti, kad koridoriai pradėtų veikti įgyvendinus Europos dėgymo planą. Tam reikia papildomų e, priemonių, e, lėšų, skaičius paminėsiu vėliau. Tai, kaip sakiau, panaikinti kliūtis reikės įdėkti RTMS ir suderinti e, veiklos taisyklės. Visą tai reikia daryti vienu metu. Antraip nebus įmanoma visiškai pasinaudoti tomis programomis. Dabar kokios būtų mano rekomendacijos e, kaip koordinatoriaus? Jis turėtų suprasti, kad e, įžengėme į kritišką laikotarpį, e, turime gyvybingą alternatyvą, turime techninį standartą, kuris veikia, kaip tik tai todėl turime gerą alternatyvę transporto rūšį ir ne, Ir dabar turime tai daryti, dabar arba niekada negalime atidėlioti. Perėjimas prie e, RTMS dabar jau yra galimas, nes e, techninės uh, sąlygos jau yra įvykdytos, tvarkaraštis yra nustatytas Europos dėgymo plane, tai iš tiesų turime ir techninės galimybės e, tam padaryti ir Europos dėgymo planas taip pat turėtų tai užtikrinti numatyti trys terminai, 12 metai, e, būtų traukinių įranga, e, versija 3.00 iki 15 metų, bėgiai ir sistemos ir 20 metai, tai jau būtų visos programos įgyvendinimas visose e, koridoriuose. Ir žinoma, mums reikia e, paramos visų suinteresuotų šalių, reikia koordinavimuose tarp valstybių narių, komisijos, geležinkelių sektoriaus, e, gamintojų, turime sustarti dėl tinkamų prioritetų, kad pasiektumėm tikslus, kurie buvo nustatyti dėgymo plane. Ir trečia, turėtumėm siekti sukurti suderintą teisinę finansinę sistemą, nes tie e, šeši koridoriai dar nėra integruoti TNT programoje. Labai svarbu, kad būtų paskatos dėkti pokyčius, e, paskatas pereiti prie naujos sistemos, vykdyti projektus, kurie galėtų gauti europinį finansavimą. Kitas dalykas yra toks, kad infrastruktūros e, programa e, ir jos teikiami patobulinimai e, reiškia, kad daug finansavimo reikia iš valstybių narių ir jų pastangų reikia, padedant komisijai, kad tik tai todėl mes turėtumėm apie visą tai galvoti, kalbėdami apie TNT programą. Ketvirta, RTMS gali prisidėti prie konkurencingumo, tik tai tuo atveju, jei galvosime apie optimizavimą mano visų trijų paminėtų veiksnių. Finansavimo galimybių sustiprinimas, apie tai yra žiūrė, e, žiūrima. Ankstesnėme biudžetme priorite buvo 5 milijonai numatyti ir e, reikia RTMS skatinti. Manau, kad turėdami galvoje 12 metų terminus. Ir 3.0.0 sistemos vykdymą turėtumėm taip pat ir 2011 metais paskelbti trečią konkursą. Taigi mūsų ta terminas 2012-2020 metai, jeigu norime iki 25 tūkstančius e, linijos mums reikės labai daug pinigų ir tai bus maždaug apie 5 milijardai eurų. Įsivaizduokite, kiek, kiek pastangų reikia įdėti. Mes dabar turim 3500 km sutvarkytą. Tai mes iš principo turime dar dešimt kartų tiek padaryti iki, iki, iki 20 metų. Ir tai yra labai daug mm, darbo. Ir šitie koridoriai iš tiesų geležinkelio sektoriu yra labai svarbus ir ES ekonomikai taip pat. Apibendrinimas, apibendrinimas norėtume pasakyti, norėčiau pasakyti, kad per paskutinius keturis metus mes e, sudarėme. E, galimybę e, plėsti šitos koridorius ir taip pat e, iš 23 standartų, e, kurie dar iki šiol galioja, mes kūrėme vieną standartą ir iš tikrųjų kurti tas sąlygas buvo labai sudėtinga, bet dabar jau jos yra sukurtos ir reikia tik tai įgyveninti. Labai dėkoju DJ Tren už bendradarbiavimą. Dėkoju už e, bendradarbiavimą visiems geležinkelio e, sektoriaus suinteresuotoms šalims, be jų tai buvo neįmanoma. Ir manau, kad mano rekomendacijos bus naudingos tolimesniai pažangai. Ačiū. Ačiū, ponė Vik. Ponas Broš. Ačiū, ponė Vink. Kalbėsiu prancūziškai, kad jūs galėtumėt klausytis originalo. Norėjau užduoti provo provokuojantį klausimą, paklausti, ar verta investuoti. Manau, visi manome, kad tai labai svarbus projektas susijęs ir su saugumu, ir su efektyvumu. Turiu klausimą apie vykdymo greitį. Kaip manote, Ar tai techninis klausimas, struktūrinis klausimas, ar tai struktūros, tas egzistuojančios struktūros e, šalyse, e, būtent dėl jų taip yra sudėtinga, ar dėl finansavimo, kuri iš, kuris iš šių kliūčių, kuri iš šių kliūčių yra pati pagrindinė. Ar, ar galbūt yra dar kitų kliūčių be šitų trijų? Ir dar vieną klausimą turiu susijusi su techniniais investavimo e, klausimais. Techniniais ir investavimo klausimais. Kai galvojame apie geležinkelio sistemą ir apie 2015 metus ir kad ta sistema turėtų veikti kitų metų. Ar neturėtumėm. Nesvarbu, ar šiame komitete dirbate pirmą ar ne pirmą kadenciją, pastebėjome, kad turime labai daug prioritetų, daug prioritetų sąrašų. Jie keičiasi, ne pagal, galbūt ne pagal, ne pagal komisarus, bet labiau dėl tikslų. Kaip Jūs manote, ar nebūtų naudinga peržiūrėti visus šios prioritetų sąrašus ir apibriežti, nubriežti tikslus? šių prioritetų tikslus. Ne, ne, neturėti dešimt sąrašų paralelinių, bet kokias 5-6 prioritetus ir tikslus šių prioritetų. Ačiū, ponas Kreimer. Taip, iš tiesų diskusijos šio, šio klausimu yra jau labai ilgai užsitęsusios. Geležinkelio kompanijos sako, kad nori daugiau finansavimo. Mes pasakėme, gerai, 50 procentų galima finansuoti. Ar kas nors pasikeitė, ar ir toliau taip pat tokia pati situacija? Nors e, finansavimas padidėjo, bet iš principo niekas situacija nepagerėjo. Šiandien ryte girdėjome, kad e, turime apie šimtą pasiūlymų, kaip pagerinti sistemą. Visi sakom, kad ta sistema turi, turi būti suderinama ir tv, tam, kad jinai būtų tvari. Bet ar tie visi pasiūlymai su, gali būti suderinami? E, ar galima suderinti tas sistemas, kad e, ar, ar mes nekeičiame 26 sistemų į 26 naujas sistemas? ar naujose linijose turi visą laiką būti naudojamas e RTMS, ar, ar nebūtinai, ar yra išimčių, tarkim, Berlynas, Rostokas. Kiekviename. Dėl kiekvieno e, kilometro e, vokiečiai turėjo kitą nuomonę, ar reikia naudoti RTMS ar nereikia. E, Ar buvo nupirta daugiau lokomotyvų? Um, ar, ar tai bus tik tai dar viena kliūtis? Ar šis tunelis bus tik tai dar viena kliūtis? RTMS tapo eksporto įrankiu į Kiniją ir Indiją. Tačiau kai kurios šalis visiškai perkeitė savo, perkeitė savo sistemą, kad kad prisitaikytų RTMS. Ar galėtumėm gauti sąrašą, kuriuose šalise visgi naudojamas RTMS? Tarkim, jeigu važiuojame iš Berlyno į, į, į Latsik, tai pagrindę naudojama e, šitą sistemą, taip pat Neapolis, Roma. Ar, ar įmanoma kaip nors e, parodyti, kas ten yra nuveikta ir tai galėtų būti tokia spaudimo priemonė, kad užpildytumėm spragas. Ačiū, Maiklai, aš irgi turiu klausimą. Du klausimus turiu. Kodėl jungtinė karalystė taip šaltai reaguoja į RTM sistemą? Neprieštarauja, bet ir nelabai išskėstomis rankomis sutinka. Antras klausimas panašiai kaip Michaelas Krameris šnekėjo apie naujas linijas, apie naujai statomas linijas. E, Junknėje karalystėje statysime naują greitaigę liniją iš Londono į Manchesterį ir toliau. Ar jeigu statysime šitą liniją, ar jinai turėtų būti statoma pagal e RTMS standartus, ar, ar pagal senovinę sistemą. Atsiprašau, ponas Fidanza taip pat dar norėjo tarti žodį. Ačiū pirmininkė. Mm, pirmiausiai norėčiau pasakyti pokštą. Mano šalis Italija paprastai mes dažniausiai tokiais klausimais taip šaltai reaguojame į tokius projektus, bet kai kalbame apie RTMS technologijos dėgymą, mes iš tikrųjų pasiekėme rekordo. Pas mus anksčiau riedmenys buvo gan seni ir dabar mes e, Dabar mes juos keičiame ir jie visi atitinka RTMS ir mes pirmaujame Europoje. Norėjau pasakyti šitą dėl saugumo. Prieš kelias, šal... Prieš kelias mėnesius mano šalyje įvyko Vija Redžio tragiška avarija. Ir vėl buvo iškeltas klausimas apie saugumą ir apie licenzijavimo procedūros harmonizavimą e, e, būtent e, tarptautinio gabenimo, krovinių gabenimo E, traukiniais klausimu. Mes žinoma palaikome Mes manome, kad ARTMS turi būti įgyvendinama taip pat ir stiprinant mūsų e, Europos geležinkelių organizaciją ir, ir stiprinant jų procedūras tam, kad agentūra galėtų lengviau imtis veiksmų ir tos procedūros būtų paprastesnės. Žinoma, tai taikoma ne tik tai krovinių vežimui, bet ypatingai ir keleivių vežimui. Manau, kad e, šitus du darbus reikia dirbti kartu, daryti pažangą paraleliai. Reikia didesnio ryšio tarp koordinatorius ir Europos agentūros darbo. Ačiū pirmininkė, aš turiu konkretų klausimą. Visi žinome, kad didelės šalis nori išlaikyti savo sistemas ir ypatingai mažosios, mažosiam šalim kyla problemų dėl šio požiūrio. Mano klausimas toks. Jūs sakėte, kad reikia paspausti didžiasias šalis. Kaip jūs žadate jas paspausti? Gerai, ponia Vink, jums žodis. First of all, I want to uh... Pirmiausia, atsakysiu į klaus... pono Grošo klausimą dėl struktūros, dėl techninio, dėl techninis klausimas jau nėra kliūtis. E, tas ryšys e, tarp verslybių narių ir e, geležinkelio kompanijų. Iš tikrųjų reikia tą bendradarbiavimą e, pagerinti. Tai yra mūsų plane ir taip žinoma finansavimas. Čia kalbame apie labai didelės sumas ir reikia ieškoti galimybių nacionalinėme biudžete ir komisijos palaikymo, bet taip pat galima e, žiūrėti ir ieškoti ir alternatyvių finansavimo galimybių šiems koridoriams. Tai Tai tokie du pagrindiniai klausimai. Dėl įrangos. E, žinoma, e, RTS įtiekti į naujus lokomotyvus yra lengviau ir, ir tikrai nebus sudėtinga įtikinti e, mūsų geležinkelio kompanijas tai padaryti Bet, e, žinoma, reikia apsvarstyti šitą klausimą su, e, skirti, su geležinkelio kompanijom, nes čia kalbama apie jų įrangos, apie jų lokomotyvų amžių, kokybę, atnaujinimą ir toliau. Kol kas mes galime finansuoti maždaug 50 procentų šito pakeitimo tačiau negalim pasakyti, ar kitame biudžete bus šita galimybė. Tad turėtumėm turėti e, tam tikrų būdų paskatinti ir, ir, ir atnaujinti ir senuosius lokomotyvus. Dėl prioritetų, žinoma, aš, e, man padarė įspūdį tai, ką kalbate apie poreikius, apie planus, apie integravimą, transporto integravimą. Uh, Bet čia, žinoma, yra politinė problema, tai parlamento ir komisijos klausimas nuspręsti, kur yra prioritetai. Galiu pasakyti tik tiek, kad, kad ket, prieš keturis metus buvo visiškai priešingai. Dabar mes turime sistemą ir mes galime ją vykdyti. Ir galima kalbėti atskirai apie vykdymą ir apie ekonominį aspektą. Nes iš tikrųjų mūsų geležinkeliai turi būti konkurencingi su kitu, kitomis transporto priemonėmis. Tai koordinatorius turi koordinu, būtent jo darbas ir yra koordinuoti ir domėtis komisijos parlamento nuomonę. Taip pat dėl prioritetų galima pasakyti, kad manome, kad labai naudinga į TNT sistemą įtraukti koridorius, nes būtent taip pritrauksime ir investicijas. Ponas Kremeris uždavė klausimą. Manau, kad skundai, ankstesni skundai jau yra išspręsti ir daugiau nebediskutuojame nei mūsų komitetuose, nei su geležinkelio kompanijomis, ar 300 reikalinga, ar, reikalinga, ar, ar, ar galime dirbti su 230D. Dabar viskas aišku, iš tas sektorius jau pritarė kad 230D bus pakeistas iki 12 metų 300. E, tai yra dvi sistemos, kurios yra suderinamos. Ta prasme, kad jeigu jeigu turime įrangą pagal 230D, tai galima naudoti tos lokomotyvus ir pagal 300 ir pagal 230D. E, tai tos dvi sistemos yra tikrai suderinamos ir nebus jokių problemų. Ir taip pat nebus problemų e, toms, kurios iš karto prisijungs prie 230D. Taip pat klausimas buvo dėl poveikio. Šveicarijoje turime tokį bendrą įvaizdį, kaip, ką galima padaryti ir kaip daryti. Tai mes turime problem, programą tam tikriams koridoriams ir mano nuomonė, jeigu mes vykdysime šią programą, pagal e, Europos dėgymo planą, e, tai, tai būtent ir turės įtakos naujų lokomotyvų e, pirkimui dėl eksporto. Europos pramonė e, kuo toliau, tuo daugiau eksportuoja artamoje sistema, tai yra kompetitinga, konkurencinga e, sistema, kurią priima dauguma valstybių ir taip pat jinai yra pritaikoma, įvairiai pritaikoma. Tai galima kalbėti apie Italiją, apie Ispaniją, apie, apie kitas šalis, kur šita sistema sėkmingai taikoma. Tačiau vis tiek noriu pabrėžti, kad labai svarbu koridoriuose vykdyti Europos dėgymo planą kad parodytumėm, jog koridoriai iš tikrųjų turi prasmės ir kad yra įdėkta ir vykdoma RTMS sistema, mūsų sukurta sistema. Būtent taip mes dalyvausime pagreitinant šios naujos sistemos dėgymą. Ir iš tiesų yra labai svarbu mūsų krovinių gabenimą padaryti konkurencingą. Jeigu to nepasieksime, tai kuo toliau, tuo daugiau turėsime e, daugiau e, konkurencingumo krovinių gabenimą geležinkeliais konkurencingumo problemų. Pirmininkas klausė. Pirmininkas uždavė kelis klausimus. Manau, kad čia yra vienas, vienas silpnybė mūsų sistemos. Tai e, kroviniams mes dar nenusprendėme, kokie bus koridoriai ir būtent į tai dabar reikia labiausiai žiūrėti. Kalbant apie greitaigius e, e, traukinius, ta linija, kuri greičiausiai bus nutiesta Junktinė karalystė, manau, kad tai yra ES e, įsipareigojimas, pareiga tiesiog ir tikiuosi, kad ARTMS taip pat bus įdėkta šitoje sistemoje. E, ponas Finansa, jūs esate visiškai teisus, turime atsižvelgti į vis. Į, į, Ir, ir į saugumą, ir, ir visą kitą, žodžiu, į visą į, visus rezultatus, kuriuos atneštos sistemos įgyvendinimas. Ir dabar mes turime šią sistemą, anksčiau mes jos neturėjome ir tai buvo mūsų silpnybė. O dabar, kai turime stabilę sistemą, tai yra mūsų atsakomybė valdyti e, šios koridorius, prižiūrėti šios koridorius. Ir būtent kitą savaitę bus e, pristatymas apie galimybę harmonizuoti ir operacinės taisyklės, ir saugumo taisyklės. Ir mes tikimės, kad įdėgę šią naują sistemą mes pagerinsime 25 procentais e, saugumą. Ir būtent to mes ir tikimės šią naująją sistemą. Ponas Bach, jūs taip pat uždėte klausimą. Apie ką buvo klausimas? pro... klausėte, ap... E, užduodate klausimą apie Europos dėgymo planą. Tai yra teisinė bazė, kurią patvirtino visos valstybės narės ir jos turi jos laikytis. Taigi komisija turi nuspręsti, ar, ar įsipareigojimai e, kilantis iš šio plano yra vykdomi ES e, valstybėse narėse. Taigi komi, komisija turi turi atsižvelgti, turi tikrinti, ar Europos dėgymo plano e, reikalavimai yra įgyvendinami. Pirmininkas, ačiū ponė Vik už jūsų pasisakymą. Kaip ir visi, sakau, kad mes tikimės, jog ir toliau dirbsime su jumis ir visi pasieksime įgyvendinti tą svajonę nelabai tolimoje ateityje. Žinoma, vis, visiems stebuklams reikia laiko, bet Tikėkime, kad jūsų darbas bus sėkmingas. Ačiū Jums, ačiū pirmininkė. Tai jūsų asist... asistentei įteiksiu. įteiksiu dokumentą, kuris galbūt padės jums įtikinti e, Junktinės karalystės e, vyriausybę dalyvauti šiame koridorių plane truputėlį entuziastingiau. Ačiū. Pirmininkas, e, kolegos, ar dabar jau kiti klausimai, ar kas nors išdrys iškelti klau, kitų klausimų? Jeigu niekas neišdrys, tada leiskite priminti, kad kitas mūsų susirinkimas vyks lapkritį 9 dieną 15 valandą. Visiems dėkoju už darbą, taip pat sekretoriatui ir vertėjams. Skelbiu posėdžio pabaigą. Ačiū. Oh, a long, a long day, What we got there? Yeah. Thanks, Vice President.